Kolegos, noriu pradėti, paprašyti visų susėsti savo vietas ir noriu pradėti posėdį. morning, colleagues. Mrs. Hennis, I love your backpack. Labas rytas, kolegos. um, I apologize for the late start. Um, Atsiprašau, kad vėluojame pradėti. Šiandien kalbėsime visų pirma apie Lisabonos sutarties poveikį laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje ir naujosios sutarties įsigaliojimo poveikį. Po to kalbėsime apie SWIFTą ir keleivių duomenų įrašų sutartį. Ir žmonės atsakingi už šį klausimą pasirodys 10 val. kaip mane informavo ir siūlau iš karto pradėti darbą. Kaip žinote, nuo vakar dienos mes dirbame pagal naują tvarką ir šiandien kalbėsime apie tai, kaip naujoji sutartis e, paveiks Europos parlamento vaidmenį, pavyzdžiui, sudarant tarptautinės sutartis, taip pat kokio poveikį turės pagrindinių teisių hartija. E, mums iki šiol buvo sakoma, kad tai yra teisiškai privaloma, nors man iki šiol neaišku, kaip ir, ir koks bus išlygų, taip pat opt-outų poveikis. Norėčiau iš karto suteikti žodį ponui Pasos iš teisės tarnybos, kuris mūsų prašymų padalino medžiagą. Taigi, ponia Pasos, norėčiau paprašyti jūsų mm, padaryti trumpą įžangą. Much, uh, Chairman, and, uh... Čia, ponia pirmininkė. Iš tikrųjų, aš parengiau uh, spausintą medžiagą, kad šio ryto diskusija būtų įdomesnė. Norėčiau savo pristatymą e, padalinti keletą dalių. Visų pirma, pristatyti istoriją, situaciją, dabartinę padėtį ir taip pat e, kalbėti apie Nicijos ir Lisabonos sutartis. Toliau pakalbėti apie dabartinę padėtį, kalbant apie sutartis, kurias pavyzdžiui, taryba pasirašė, bet kurios dar nėra sudarytos iki galo. Ir jei turėsime pakankamai laiko, tikriausiai būtų įdomu pasikeisti nuomonėmis apie tai, kaip jūsų komitetas ateityje galėtų dalyvauti e, tarptautinėse dėrybose dėl tarptautinių dokumentų. Tikriausiai nereikia išsamei pristatinėti ES sutarties, Nico sutarties 24 straipsnio nuostatų ir kokios nuostatos galioja dabar. Labai trumpai pasakysiu štai ką. Ga, egzistavo tarp vyriausybinė struktūra saugumo, laisvės ir teisingumo srityje ir nuostatos šiuo klausimu buvo derinamos su bus. 34-38 straipsniai kalba apie bus ir ten buvo nuostatų, kurios nebegalioja. Pavyzdžiui, jeigu dėrybininkas nėra komisija, jeigu kalbame apie e, bendruomenės darbo metodą, o tarybos pirmininkė ir komisijos vaidmuo buvo padėti, teikti pagalbą, paramą e, tarybos pirmininkiai ir teisinių požiūrių parlamentas neturėjo jokio vaidmens ir, ir nevykdė jokios kontrolės šitokių sutarčių atžvilgių. Dar vienas dalykas. Valstybės narės turėjo galimybę e, taikyti tokią nacionalinę išlygą, dėl sutarčių, kurios dar nesudarytos, pavyzdžiui, keleivių duomenų įrašų sutarties atveju. Tai numatyta 24 straipsnio penktoje dalyje. Taip pat e, net dėl, pavyzdžiui, valstybės narės gali nuspręsti laikinai tik tai taikyti sutartį, jeigu ten yra kažkokių problemų. Uh, O pagal Lisabonos sutartį ES tampa juridiniu asmeniu, tokio asmens ji neturėjo anksčiau. Taryboje balsavimas vyksta kvalifikuotos balsų daugumos principų ir taryba ir komisija sprendimus priima pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. Dar vienas svarbus dalykas. Pagal Lisabono sutartį įsigalioja vienintelė nuostata reglamentuoja tarp reglamentuojantį tarptautinės sutartys ir dėrybas dėl jų bei dėrybų bei sutarčių sudarimo procedūrą, įskaitant ir sutartys bendros užsienės ir saugumo politikos srityje. Ten yra išsamių nuostatų. Yra išsamių nuostatų, kaip taryba pradeda dėrybas, kaip pasirašo sutartį, kaip užbaigia dėrybas, taip pat kaip sudaromos laikinos preliminarios sutartys, kas yra dėrybinės komandos nariai. Taigi, pagal naująją nuostatą paprastai derasi komisija, išskyrus bendrai užsienio ir saugumo politikos rytį, kurio ir dėl sutarčių, dėl dokumentų tais klausimais e, derasi e, atstovas įgaliotinis užsienio reikalus ir klausimais. Sutartis pasirašo taryba, nes pagal uh, nes laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje gal, klausimais gal, galioja bendra sprendimų prieimimo procedūra ir parlamentas čia taip pat dalyvauja, parlamento atsiklausima jo nuomonės. Pereisiu prie klausimo, kuris jūs labiau domina. Pakalbėsiu apie tai, ka, kas kaip viskas praktiškai atrodo dabar, pavyzdžiui, kalbant apie sutartis, kurios pasirašytos, bet dar nesudarytos. Pavyzdžiui, jeigu tos sutartis jau būtų sudarytos, tai mums nereiktų nieko aiškintis, tačiau kadangi kai kurios sutartys yra tik pasirašytos, mes atgauname visas galės, kurios yra numatytos Lisabonos sutartyje kalbu apie tai, ką ką tik anksčiau pristačiau, tai yra 218 straipsnį ir kad jis dabar galioja. Taigi, pasirašymas. Parašas nėra teisiškai saistantis dar pagal vienos konvenciją. Tai yra tik tai susitarimas, e, susitarančių šalių susitarimas dėl teksto. Ir susitarančios šalis uh, įsipareigoja nedaryti kliūčių e, tos sutarties įsigaliojimui. O kalbant apie. Taigi, tai reiškia, kad sutartis remiantis bendruoju principu pasirašymas, prašau, parašas dar nereiškia, kad šalis įsipareigoja savo parašais. Taigi, kas atsitinka? Kalbu apie sutartis, kurios jau buvo pasirašytos ir tokių dabar yra septynios. Ir tarybai dabar teks atsiklausti parlamento nuomonės. Parlamentas turės teikti savo, duoti savo sutikimą. Ir taryba turės atsiųsti raštą, kuriame prašys parlamento duoti savo sutikimą kokios nuo sutarties klausimų. Tai priklauso ne nuo tarybos malonės, tai yra teisinė tarybos prievolė ir taryba negali ilgai laukti, turi nedėlsiant tokį raštą išsiųsti ir remiantis teisinio bendradarbiavimo principų. Uh, parlamentas tikisi, kad taryba tą ir padarys. Ir jūs turite dvi galimybės, kuomet gausite tarybos raštą, kuriuo prašoma parlamento suteikti, teikti, duoti savo sutikimą. Parlamentas gali duoti sutikimą pritarti sutarčiai tuo pavydalu, kuriuo jį pasirašyti ir tuomet taryba galutinai sudaro sutartį ir sutartis įsigalios ir taps teisiškai privaloma ES arba parlamentas, jeigu jis gali nenorėti duoti savo sutikimo, pavyzdžiui, jeigu jis nepritarė pasirašytos sutarties tekstui. Taigi, klausimas, ar tuo atveju parlamentas arba šis komitetas gali prašyti komisijos dėrėtis iš naujo dėl sutarties? Atsakymas į šį klausimą bus ne, nes sutartis jau pasirašyta ir nėra galimybės to prašyti komisijos. Pasirašėte, dabar iš naujo dėrėkitės. Mūsų pozicija yra tokia, mes arba teikime pritarimo, arba neduodame pritarimo sutikimo. Jeigu neduodame sutikimo, sutartis negali būti pasirašyta ir ji teisiškai nebus privaloma. Ir be abejo, tuomet komisijai teks dėrėtis dėl naujos, dėl naujos sutarties. Tačiau čia reikia atskirti kai kuriuos dalykus dabar jau nebe tarybos pirmininkė pagal 24 straipsnį, o komisija. Ir būtent komisija turės teikti pasiūlymą tarybai, e, pasiūlymo projektą dėl sutarties sudarimo. Kalbant apie preliminarų sutarties įsigaliojimą, tokios sutarties įsigaliojimą, tai jei parlamentas neduoda savo sutikimo, preliminarus sutarties galiojimas baigėsi ir tai numatyta vienos konvencijos 25 straipsnė. Jei viena iš susitarančių šalių no, nenori sudaryti sutarties, tuomet e, sutartis negali net laikinai įsigalioti. Taip pat visos tos procedūros kurios įsigalioja pagal 24 straipsnio 5 dalį, taip pat nebe, tampa nebeaktualios, nes tai reiškia, kad juridinis pagrindas, kuriuo buvo sudarinėjama sutartis, nebegalioja. Aš ne, ne, nekalbėsiu apie ypatingą Junktinės karalystės, Danijos ir Airijos situaciją, bet čia reikia taikyti 21 ir 22 protokolus. Pone pirmininkė, uh, Prieš užbaigdama savo pasisakymą dar norėčiau pakalbėti apie ateitį. Ar kaip, kaip ateityje matome Europos parlamento vaidmenį, jeigu jis duoda sutikimą. Tai ypač aktualu jūsų komitetui, taip pat ir tarptautinės priekybos komitetui, kuris taip pat duos, turės duoti savo sutikimą. Uh, Taip pat, pavyzdžiui, žvejybos komitetui tai svarbu, nes iki šiol e, su jais buvo tik konsultuojamas, o dabar tie komitetai turės duoti pritarim, savo pritarimą. Taigi galbūt reikėtų kitaip organizuoti darbą ir to, tokių, tokias procedūras. Visų pirma, 218 straipsnio antroje dalyje, kur, kur išdėstytos pagrindinės dėrybų nuostatos, nuostatos reglamentuojančios dėrybas. Taigi tarybai suteikiamas mandatas remiantis tais pasiūlymais, kuriuos pateikė komisija. Parlamentas tame etape nedalyvauja. Niekas nesikeičia kaip ir iki šiol. Viskas kaip, kaip ir anksčiau. Taryba yra vienintelė institucija turinti galę suteikti mandatą komisijai vesti dėrybas. O kas naujo yra sutartyje? Na, praktikoje niekas neužkirs kelio komisijai perduoti tokių mm, preliminarių pasiūlymų projektus ne tik tarybai, bet ir parlamentui. Juk kadangi parlamentui teks duokti savo sutikimą, komisijai pravartu iš anksto žinoti, kokiais punktais parlamentas kokių punktų parlamentas pagidauja sutartyje, ką jis nori matyti sutartyje. Ir komisijai apsimoka nuo pat dėrybų pradžios, o ne dėrybų pabaigoje, kuomet viskas aptarta, kad parlamentas arba konkretus jo komitetas, jei jis pageidauja kažką įtraukti sutartį, kad apie tai informuotų taryba. Atsiprašau, komisija. Manau, komisija turėtų perduoti dėrybinių dok dokumentų uh, kopijas ir parlamentui arba atsakingam parlamento komitetui. Ir tuomet parlamentas arba komitetas turės galimybę išdėstyti savo sąlygas. Ir tai, pavyzdžiui, buvo, kuomet tarptautinis priekybos komitetas, e, dėrėdamasis dėl Lainen, e, svarstydamas Lainen pranešimą, išdėstė savo nuomonę dėl Lisabono sutarties. Ir tos iš ankstinės sąlygos reiškia, kad komisija iš esmės susiduria su tokia situacija, kad jai reikės dviejų mandatų - tarybos mandato ir parlamento mandato. Galbūt to būtų galima išvengti, jeigu būtų susitarimas tarp parlamento ir tarybos. Tai būtų tinkamesnis kelias. Kalbant apie dėrybų procesą, 218 straipsnio 10 dalyje yra nauja nuostata, kurioje parašyta, kad parlamentas, e, kad komisija privalės parlamentą visapusiškai informuoti apie dėrybas visais dėrybų etapais. Ir komisija privalės tą nuostatą įgyvendinti. Pavyzdžiui, priekybos priemonių srityje numatyta tokia pat prievolė informuoti parlamentą tokiu pat lygmeniu, uh, E, kaip ir taryba, 207 komiteto kontekste. Tai reiškia, kad parlamentas norės dalyvauti tokiu mastu. Atsiprašau, ar parlamentas sieks kažkaip tai e, trukdyti komisijai dirbtis? Aš nemanau. Parlamentas konstruktyviai dalyvaus, išdėstis sąlygas punktus, kurie, svarbus, kurie yra svarbus parlamentui, tačiau tai neturėtų sunkinti, silpninti komisijos kaip dėrybininkės situacijos. Manau, kad parlamentas tai supranta ir sieks sustiprinti komisijos kaip stiprios dėrybininkės poziciją. Tačiau komisija privalės informuoti parlamentą ir tam paaišku, kad reikės na, išsiaiškinti, kaip praktiškai geriausia tai padaryti. Parlamentas gaus konfidencialią informaciją, kuri negalės būti viešinama, nes tai pakenktų dėrybų sėkmiai. Ir manau, kad informacijos konfidencialumo klausimas tampa svarbus ir jūsų komitetui reikės susitarti su komisija arba su komisaru, kuris derasi, kad komisija ir parlamentas vieni kitų pasitik, vienas kitų pasitikėtų ir komisija galėtų teikti konfidencialią informaciją parlamentui, žinodama, kad ta informacija bus tinkamai apdorojama. Yra naujų sričių, naujų klausimų susijusių su jūsų sritimi. Pavyzdžiui, sutart, ar sutartis, ne, pavyzdžiui, klausimas, ar sutartis neprieštarauja mm, ES sutartimis, Lisabono sutarčiai. Jūs galite kreiptis į teismą ir pasiklausti, ar tas dokumentas, dėl kurio deramas, neprieštarauja ES sutartims ir yra numatyta skubos procedūra. Paskutinis punktas, kurį noriu aptarti, yra bendresnio pobūdžio. Pavyzdžiui, galimybė agentūroms, tokiams kaip Europolas, Eurojustas ir Frontexas, teisė joms sudaryti tarptautinės sutartis. Aš nesakau, kad tai yra netinkama, manau, kad m, mm, pateisinama tokia būtinybė, bet tik noriu pasakyti, kad remiantis dabar galiojančiais teisės aktais ir sprendimais priimtais Europolo, Eurojusto ir Frontexo atžvilgiu parlamentas čia visiškai nedalyvauja, kad tuo tarpu taryba turi duoti savo sutikimą Europolui, pavyzdžiui, prieš e, tai agentūrai sudarant tarptautinį susitarimą. Man atrodo, kad tai nebetitinka Lisabonos sutarties. Nesakau, kad mes turime imti čia kažkokius skubių priemonių toje srityje, bet tai yra klausimas, kurį norėjau iškelti ir be abejo reikės naujų, kaip žinome, reikės tvirtinti naujus reglamentus dėl Europolo ir Eurojusto ir tuomet atsivers galimybę peržiūrėti šį klausimą ir užsitikrinti, kad parlamentas e, būtų, turėtų tokias pat galės kaip ir taryba e, tais atvejais. Ačiū, ponė pirmininkė. And, uh, also... Labai ačiū. Dėkui Jums už labai aiškę atmintinę siūlyčiau dabar dirbti taip. Kolegos galėtų dabar pateikti savo klausimus ir pastebėjimus, po to paprašysiu komisijos ir tarybos sureaguoti, o paskui dar paprašysiu jūsų pasisakyti, nes jūs galėsite pamastyti apie klausimus jums pateiktus. Ponas Puzutil, dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, ar mes negalėtume Svifto klausimo pradėti dabar svarstyti, nes medžiaga, kurį jums pateiks, pristatyta, yra labai susijusi su kitu darbo tvarkės klausimu. Ir pradžioje aš supratau, kad apie tai kalbėsime 10 val. Tai kaip mes iš tikrųjų organizuosime darbą. Daug kas norėtų kaip pakalbėti apie dalykus, kurie susijęs su teisinio interpretavimo uh, E, dalykais e, ir konkrečiais, pateikti konkrečius pavyzdžius, ką galėtumėte pasiūlyti. Aš siūlyčiau surenkti pirmą raundą klausimų apie pagrindinius principus, paskui aptarsime SWIFT ir kitus susitarimus kai kuriuos. Bent jau taip aš siūlyčiau palaukti dėl šio klausimo iki dešimtos. Pirmiausia, paklauskime e, klausimų susijusių su pono pasos e, pasisakymu, paskui pasisakys komisija taryba ir paskui 10 val. dirbsime toliau kaip numatyta. Gerai? E, pirmoji mano sąrašė yra Žanin Henis Plesert. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl paskutinio pastebėjimo. Agentūros įgauna teisę sudarinėti tarptautinius susitarimus ir aš visai sutinku, kad tai netitinka Lisabono starties dvasios. Norėčiau, kad komisija atsakytų į klausimą, ar galime tikėtis, kad bus peržiūrės atitinkamas reglamentas, nes tai yra svarbus klausimas. Aš pati buvau įpražiūrėjusi ir dėkinga, kad jūs e, apie tai kalbėjote dar vienas dalykas. Aš nenoriu dabar kalbėti apie SWIFT ar keliaivių duomenų e, įrašus, bet vis tik tai pasiremsiu konkrečiu SWIFT'o pavyzdžių. Jeigu parlamentas neduoda sutikimo, tai pavyzdžiui laikinas e, taikymas numatytas vasario pirmai atkrenta. Ar aš teisingai supratau jūsų mintį? Dėkui, pas, dabar ponas Brons. Man įdomu, ar negalėčiau raštu pamatyti, ką tik išdėstų minčių. E, šiandien jau jūs rasite savo dėžutėje pašto šį, čia medžiagą. Taigi, jeigu susitarimas yra pasirašytas, E, jeigu parlamentas pritarė, tai taryba e, pasirašys sutarimą, bet jeigu parlamentas neduoda sutikimo, tai klausimas yra toks. Ar parlamentas gali prašyti tarybos persidaryti? Aš supratau, kad klausimas buvo neigiamas, nes jau buvo e, sutarta ir pasirašyta. Galbūt mano klausimas yra naivus, bet kas atsitinka tada? Ar taip ir lieka viskas pakibę? Man atrodo, ponas Paso sakė, kad tokiu atveju nevyks naujų dėrybų, bet numatyta galimybė pradėti visiškai naujas dėrybas. Taigi, tokį susitarimą pakeis visiškai naujas susitarimas. Tas senasis e, susitarimas bus paprasčiausiai išmestas iš šiukšlių dėžę aišku, bus atsižvelgta į tai, kas vyko anksčiau. Dabar Sara Latford. Kalbėtoja nesijungusi mikrofoną. Aš neišgirdau pradžios jūsų pasisakymų ir atsiprašau, kad nespėjau ateiti. Man atrodo, kad ponas Paso sakė, jog būtų pageidautina, kad e, parlamentas ir taryba e, rastų sutarimą. Nežinau, koks mechanizmas būtų tada pritaikytas, nes mes pagal sutartį sakome taip arba ne. Aš matau praktinę naudą iš to, kad komisijai nebus duodama tarsi dviejopų instrukcijų. Ar galima galvoti apie panašų į taikinimo mechanizmą? Mums reikia esminio atsakymo ir reakcijos, o ne pasakyti juodą arba baltą. Aš ne visiškai supratau, koks būtų mechanizmas. Galbūt nėra startyje jo net išaiškinto, tada turbūt reikės mums jį sukurti, ar ne taip? Aš nenoriu e, išsameu kalbėti apie tai, bet matau darbo tarpo, tvarkos taisyklės ir ten yra e, tam tikros gairės. Bet pabaikime su klausimais. Ponas Buzutil. Aš norėčiau pakartoti dar klausimus dėl susitarimų, kurie gali patekti į pereinamąją, e, pereinamąją etapą tarp Nicos ir Lisabono starties. E, Ir čia iš jų vienas yra SWIFT sustarimas. Taigi yra vienas tipas tarčių, kurios jau yra pasirašytos, bet dar iki galo neįgyvendintos. Tai dabar parlamentas turės galės pasakyti taip arba ne, bet jokių būdų neįtakoti darybų tų susitarimų atžvilgių, apie kuriuos kalbėjau. Ar taip iš tikrųjų ir bus? Dabar ponas Alvaro paskutinis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Trumpas klausimas kokią daugumą parlamentas turės balsuoti - paprastąją, kvalifikuotą ar kaip. Tai, man atrodo, procesui yra labai svarbu. Ar dar kas nors iš kolegų norėtų paklausti, ne? Tada mano klausimai. Jie skirti ir ponui pasos, taip pat ir komisijos bei tarybos atstovams. Aš kviečiu juos pasisakyti po mano klausimų. Pirmasis gal būtų toks pastebėjimas, netie klausimas. Jūs e, tarsi sakėte, kad taryba neoficialiai arba savanoriškų pagrindų informuotų Europos parlamentą apie e, darybų mandato sąlygas. Man atrodo, tai yra labai jautrus dalykas, kadangi tai mm, leistų mums pasiekti geresnių rezultatų be e, didelio triukšmo. Tai yra jautrus, delikatus dalykas, bet aš suprantu, kad darbo tvarkos taisyklėse 90 toji taisyklė, kurią taiko kiti komitetai, kalba būtent apie tai, kaip elgtis panašiose situacijose. Antras dalykas. Ir tai yra pirmiausia klausimas sprendžiamas taryboje. Uh, E, sutartis, dėl kurios dar deramasi, dėrybos e, vyksta slaptai. Pavyzdžiui, aktą, dabar vyksta dėrybos dėl akto sutarimo, dėl klastočių. Ir mes įsivaizduojam, kad yra daug nuostatų, mes nežinome, kas ten iš tikrųjų yra, nes dokumentai yra slapti. Taigi yra daug nuostatų, kaip mes įsivaizduojame, kurie yra labai prieštaringi. E, dėl trijų elementų sekos, dėl galimybės konfiskuoti nešiojamus kompiuterius be jokio proceso. Ir aš e, norėčiau paklausti, kaip tarybai galvoja. Pavyzdžiui, galbūt taryba ir komisija jau dabar turėtų pradėti informuoti parlamentą, nes mes turėsime e, duoti savo pritarimą šiam tarptautiniam sustarimui kažkada. Toliau 218 straipsnio 10 dalis, ten kalbam apie tai, kad parlamentas turi būti iš karto e, informuojamas, gauti visą informaciją. Dar vienas dalykas - Europolas, Eurojustas, Frontexas ir jų sudaromos tarptautinės sutartys. Praeitą savaitę parlamentas atmetė keturis pasiūlymus dėl Europolo protestuodamas ir taip buvo padaryta beveik vienbalsiai E, vienas e, iš tų klausimų buvo susijęs e, su Europolu ir jo siekimu sudaryti tarptautinius sustarimus dėl, įsivaizduokite, asmens duomenų. Aš, kaip sakiau, skiriu savo pastebėjimus ir klausimus tiek teisės tarybai, tiek tarybai ir komisijai. Nežinau, kas iš komisijos yra atėjęs. Matau pakeltą ranką, taigi ponas Bjanki. Žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai trumpai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Pasos už jo pasisakymą. Jis buvo labai įdomus, jis iškėlė daugiau įdomių klausimų. Kaip daug kas prieš mane kalbėjo sakė, kad e, pritarimo procedūra reiškia iš esmės, jog parlamentas gali pasakyti ne po to, kai jau bus baigtos darybos. Tai iš tikrųjų gal ne pats veiksmingiausias būdas dirbti ir aš sutinku su tuo, kas sakėte daug e, kas iš jūsų, kad parlamento nuomonė, į nuomonę jau reikėtų atsižvelgti iš anksto ir reikia, kad komisija ir taryba tą darytų, surastų būdą, egzistuoja tarp institucinis sustarimas, pagal kurį yra teikiama informacija parlamentui darybų metu ir tai galėtų būti išeities taškas. Kaip jūs, ponė pirmininkė, sakėte, egzistuoja darbo tvarkos taisyklės, kuriuose taip pat kalbama apie panašias situacijas kitose srityse, kur parlamentas dalyvauja atitinkamuose procesuose. Man atrodo, kad dabartinėme etape aš te galiu tiek pasakyti, Tai yra klausimai, kuriuos reikės aptarti tarp institucinių lygmenių. Ir mums reikia vengti tokių situacijų, kai dėrybos baigtos ir parlamentas paprasčiausiai nu, giljotinuotų, sakydamas ne tam tikrą sutarimą. Man atrodo, reikia ieškoti kito veiksmingo būdo. Ačiū. Dėkuoju, ponė Pjankį. O kas tarybos vardu atsakys? Prašom. Gana drąsų iš jūsų pusės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Suprantu, kad mes kalbėsime apie keliaivių duomenų įrašus e, Sviftą vėliau. Ir aš būtent dėl tų klausimų čia atėjau, bet dabar apie juos nekalbėsiu. Dėl darybų, dėl aktą susitarimo Aš pasižymėjau, ką jūs sakėte, perduosiu kolegoms jūsų pastebėjimus ir galbūt šiandien vėliau ar kada kitą kartą galėsime pakalbėti apie tai. Be to, aš noriu pasakyti, kad visiškai pritariu tam, ką sakė komisijos atstovai dėl e, procedūrų. Mes taip pat įsivaizduojame, kad reikia dirbti taip, e, kai vadovausimės 218 straipsnių. Dėkoju. Gal dar kas nors nori pasisakyti? Jeigu ne, tai grįžtame prie pono pasos. Pone Brons, jūs dar norėjote? Aš nenorėčiau dominuoti diskusijų, bet dar paklausiu. Jūs sakėte, kad susitarimai yra visi konfidencialūs ir tik vėliau paaiškė jų turinys. Galbūt parlamentui būtų sunku išreikšti ankstyvame etape savo nuomonę, jeigu jie tik vėl, daug vėliau sužino e, detalės, o pradžioje žinosime tik pagrindinius dalykus, pavyzdžiui, dėl aktą susitarimo. Man atrodo, pastebėjimas yra labai vertingas ir skirkime e, jį teisės tarnybos atstovui. Mes turėtume gauti informaciją, neturėtų būti viskas konfidencialu, dabar taip yra, bet tada iškyla klausimas apskritai, kiek reikia konfidencialumo tai naudoti, kodėl bendra taisyklė tokia, kad viskas dėrybose yra konfidencialu. Pone Buzutil. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėl konfidencialumo. E, ir tai, kaip komitetai dirba su konfidencialia informacija darybų metu. Aš paprašyčiau e, Teisės tarnybos e, papasakoti mums, kaip jie įsivaizduoja, kokia yra dabartinė procedūra dirbant su konfidencialiais dalykais ir ar e, tai yra. Ar pakankamai yra geros procedūros, e, galvojant apie e, didėjantį parlamento vaidmenį. Galbūt taip pat teisinė tarnyba galėtų mums patarti, kokios būtų vidaus procedūros dirbant su konfidencialiais e, dokumentais, ar reikėtų atskirai kažkam susipažinti, kažkokiam kabinete ir taip toliau ir panašiai. Matau, kad dar daugiau klausimų kilo. Uh, uh, Aš norėjau paklausti dėl agentūrų, kurios sudaro tarptautinius susitarimus. Ir Europos parlamento e, vaidmenį. Aš negavau jokio atsakymo. Taigi grįšime prie komisijos, e, kol prieš tai kol perduosime žodį ponui Pesui. Paskui. E, iš pradžių ponui Viržas, teisim tai žodį paskui ponui Albertui. Aš norėčiau paklausyti dėl konfidencialių dokumentų. Lisabonos sutartis sutikė daugiau kompetencijos Europos parlamentui, daugiau įgaliojimų. Ir jeigu aš neklystu, parlamentas dabar yra ant to paties laiptelio, kaip ir komisija ir, tar, ir taryba kai kuriuose srityse. Ir todėl šitas, šitą savoką konfidencialumas nebegali būti taikomas parlamentui e, tarybose. Žinoma, yra atsargos priemonių, kurių galima griebtis, tačiau vis tiek mes esame tam pačiam, tam pačiam lygyje. Dabar kalbama apie SWIFT sustarimą, apie konfidencialumą, tačiau tuo pačiu metu e, nacionaliniai parlamentai informuojami apie tokius sustarimus, kaip Prancūzijoje įvyko tai. Pavyzdžiui, e, internete galima rasti informaciją apie SWIFT susitarimą. Aš manau, kad tokiu atveju mes turime bent jau kažkiek daugiau pagarbos suteikti arba vaidmens Europos parlamentui. Jūs esate teisi, iš tikrųjų, Prancūzijos parlamentas gavo informaciją, tačiau net nebuvo informuotas, kas yra SWIFTas, kas yra SWIFT susitarimas ir taip toliau. O kitas dalykas, tai galimybė gauti informaciją, tai yra kitas klausimas. Mes norime, kad uh, E, kai kurie, kai kurie informacija būtų suteikiama ne tik tai pelėmis, bet ir piliečiams. Aš tai trumpai kalbėsiu. E, Pone Napolitano e, iš komiteto jau, jau pasakė dėl konfidencialumo SWIFT, pavyzdžiui, sustarimo atveju. Aš nustebau, kad kai taryba nurodė, kad turėtų būti e, konfidencialumo laikomasi iš Junktinių e, Amerikos valstijų pusės. Tai būtent, kad parlamentas negalėtų pas, e, pažiūrėti, susipažinti su tais dokumentais, susijusius su virto susitarimu. Čia iš tikrųjų mes kalbame apie tai, kad būtų galima vienai šaliai, tai yra leista susipažinti su dokumentais. Tai yra teisėkuros procedūra ir iš tikrųjų jinai turėtų būti bent vieša, bent jau parlamente. Jie nebūtinai turėtų būti slepiama informacija nuo vienos iš sustarimo šalių. Aš manau, e, e, Vokietijos konstitucinis teismas taip pat pastebėjo, kad parlamentai turi kontroliuoti, ką veikia taryba. Nesvarbu, ar tai Europos parlamentas ar nacionaliniai parlamentai. Tačiau parlamentas turi turėti prieigą prie slaptų dokumentų. Pavyzdžiui, Niderlandų parlamentas net nebuvo informuotas, kas vyksta, pavyzdžiui, aktą susitarimą sudarant. Tai iš tikrųjų didelė problema šitas neleidimas susipažinti su, su dokumentais. A, tai, a, apie ką Jūs kalbate, Tai e, šitas susitarimas tarp ES ir JAV valstybių, tai kad e, buvo prašoma e, išlaikyti konfidencialumo, ypač iš JAV pusės. Mes iš tikrųjų paprašėme, kad būtų išlaikytis dokumentų slaptumas ir e, amerikiečiai mūsų paprašė. Tai čia iš abiejų pusių buvo susitarta. Ir Junktinės Amerikos valstybės iš tikrųjų daug daugiau yra nuveikusios dokumentų susipažinimo srityje. Ir mes iš jų gauname daug daugiau informacijos negu, pavyzdžiui, iš tarybos ir komisijos. Dabar aš norėčiau grįžti prie tarybos. Jeigu taryba galėtų pakalbėti apie Europolą ir kitas agentūras, bet pirmiausia gal ponia, ponia Henes. Ačiū, ponia pirmininkė. Klausimas, kuriuos aš nagrinėjau E, būtent ir atitinka tas agentūrų klausimas. Aš e, e, visiškai sutinku, tai iš tikrųjų mes turime peržiūrėti agentūrų įgaliojimus. Tai yra, <laughs> tik tiek galiu pasakyti. Iš tiesų, komisija turėtų pateikti pasiūlymą, o taryba tada pasvarstys, kokia bus jos pozicija. Iš tikrųjų, dabar mes nekla, ne, nenagrinėjame šio klausimo taryboje ir šiandien man labai sunku pasakyti, kokia yra tarybos pozicija dėl agentūrų sustarimo ir kokia bus ateityje ši pozicija. Ačiū. Jeigu nėra jokių uh, kitų klausimų, aš norėčiau, nusik žodį, ponai Pasus, kad ponai Pasus leisai užbaigti mūsų diskusiją. Ačiū. Uh, ponė pirmininkė. Aš manau, kad iš tikrųjų yra keturių rušų klausimai, kuriuos jūs e, uždavėte. Vienas yra susijęs su e, laikinuoju taikymu, e, kitas yra mm, e, parlamento vaidmuo pasirašęs sutartį, trečias klausimas susijęs e, tarybos sutikimas ar nesutikimas pirmajame tarybų etape. Ir ketvirta rūšis klausimų yra susijusi su tuo, tai būtent konfidencialumas. Kalbant apie laik, laikinai taikymą, čia panekinės uždavė klausimą, kas atsitiks su laikinosiomis taisyklėmis. Jos turi būti sustabdytos taikyti, nes mes žinome, kai aš pažiūrėjau savo sąraše, e, e, iš tikrųjų septynios sutartys yra pasirašytos tai yra e, keliaivių duomenų įraš, įrašas e, su Australija. Tai ta prasme, e, būtent sutartis dėl šito, dėl keliaivių duomenų įrašo. Tai šiandieno teisino įgyvenimo susitarimas, ten irgi yra slaginos nuostatas. Swift'o susitarime taip pat yra laikinosios nuostatos ir keliaivių duomenų įrašo sutartis su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Bet nėra tokių nuostatų, sutarėme su, su Japonija, pavyzdžiui, e, tesniai pagalbai baudžiamosiose bylose. Situacija yra aiškia. Valstybės narės įgyvenina šitas e, laikinasias nuostatas susitarimuose. E, šitos nuostatas nustoja galioti tik to atveju, jeigu parlamentas paprašė, buvo paprašytas e, duoti sutikimą ir jisai nedavė sutikimo. Vadinasi, jisai nesutiko su tuo, e, su, su tuo sustarimu, kuris buvo pasirašytas. Ir tokiu atveju laikinos nuostatos nustoja galioti. Dabar e, klausimas, kur uždavė ponas Žutilas koks parlamento vaidmuo, kai pasirašytas sutartis, ką mes galime nuveikti šioje srityje. Aš e, e galiu sakyti šį klausimą, jūs negalite persidaryti, nes sutartis jau pasirašyta, tai vadinasi, su trečiosiams šalis, šalims pasirašyta sutartis, e, su tekstu jau sutikta. Vienintelis dalykas, jūs galite tik sutikti ar nesutikti, tai yra kaip parlamentas. Tai yra politinis sprendimas ir parlamentas turi priimti šitą sprendimą kaip kolega iš komisijos pasakė, tai yra tarsi giljotina. Tai yra politinis klausimas e, ir čia par, parlamento reikalas e, pasinaudoti savo teisėmis, ar ne. Iš, iš tikrųjų, tai turėtų būti išimtis labiau, tai ne, nuolat neturėtų parlamentas nesutikti su pasirašyta sutartimi. Tačiau jeigu, jeigu e, sutartis pasirašyta, tai dažniausiai su ja sutinkama. E, kitas dalykas tai yra, kad turi būti sutarta ir sudarintos pozicijos su taryba jau pačioje pradžioje, pasirašant sutartį. Būtent, kad bus sudarintos pozicijos. Ir, iš esmės, aš esu advokatas ir 218 e, straipsnis yra aiškus. Antr, antroje dalyje pasakyta, kad parlamentas turi pritarti tam, kad būtų pradėtos dėrybos. Ir leidžia pasirašyti ir sudaryti susitarimus būtent tarybai. Ir taryba tai turi pasitarti su parlamentu ir gauti parlamento sutikimo ir tik tada priimti e, dėrybų direktyvas. E, iš tikrųjų, taryba priima tokį sprendimą viena. Taigi, koks šių nuostatų vaidmuo ir praktiškai? Ir iš esmės, kaip mes galime išvengti tokios situacijos, kai, pavyzdžiui, procedūros pabaigoje parlamentas nesutiks su dėrybomis ir nepritars susitarimui. Aš manau, kad galima to išvengti iš pat pradžių, kaip aš visada sakau. Niekas e, netrukdo komisijai kaip parašyta 218 straipsnėje antro, antroje dalyje, persiusti projektą susitarimo tarybai ir parlamentui. Vadinasi, visi bus informuoti ir visi žinos, dėl ko susitarsime. Tai turi būti e, pasirašytas, turi būti sudarytas susitarimas tarp tarybos ir parlamento, kokie, kokie yra įgaliojimai, kas ką gali, ko yra prašoma komisijos. E, dėrybo sutartyje. Jūs žinote, kad e, tarptautinės sutartis susitarimas bendra e, susitarimo procedūra. Ir aš manau, kad įgaliojimų suteikimo pirmojoje dalyje turi būti susitariama, kas ką darys ir kokios bus pozicijos. Aš manau, kad iš pat pradžių pirmajame etape dėrybų turi būti informuojamas parlamentas. Būtent komisija turi atsiųsti informaciją dėl ko susitarimą. Būtent, kad parlamentas žinotų, kokios yra darybų sąlygos. Žinoma, kaip jūs jau minėjote, e, ponė pirmininkė, dabartinė, dabartinė susitarimuose su, su komisija 90 straipsnėje yra nuostata, kuri iš tikrųjų daug apriepia. Ten sakoma, kad e, komisija suteikia parlamentui e, dėrybų direktyvų projektą. Ir iš tikrųjų ir taip numatoma, kas bus toliau e, sprendžiama ir dėl ko deramasi. Šita nuostata nebuvo e, įgyvendinta, kad parlamentas būtų patenkintas ją. Tiksliau, netokia apie, apie, apimtimi. Iš tikrųjų, dabar Inter komitete, tarptautinių santykių komitete ir e, žvininkytis komitete e, skundžiamasi, kad iš tikrųjų jie neturi pakankamai informacijos dėl dėrybų ir ką nusprendė parlamentas su komisija. Todėl reikia čia patobulinti kai kurias nuostatas. Tačiau e, sutartyje yra aiškiai nuostata, kurią minėjau, kuri nustato, kad Europos parlamentas e, turi būti išsamei informuotas visais etapais. Visais procedūros etapais. Aš manau, kad e, komisija privalo, teisiškai privalo informuoti parlamentą apie dėrybas visose procedūros etapuose. Taigi norėčiau dabar uh, baigtis su mm, paskutiniu punktu, tai yra konfidencialumas. Iš tikrųjų, tyčia mes taikome šitą nuostatą. Jūsų komitete, mm, ponė pirmininkė, jūs e, stengiatės skatinti skaidrumą. Ir e, šitas komitetas tuo ir pasižymė, e, kad jis yra, dirba skaidriai. Skaidrumas yra vienas dalykas. Žinoma, tai yra vertybė, didelė vertybė, Tačiau jums reikia surasti būdų. E, nesugriauti dėrybų, ta prasme, nesugadinti dėrybų. Vadinasi, reikia sustarti tam tikras e, būdą su komisija, kaip abipusis pasitikėjimas būtų sukurtas. Ir e, parlamentas išleido kelias rezoliucijas dėl atsisakymo, pavyzdžiui, dėl panaikinimo. Tačiau kai kuriais atvejais konfidencialumas tikrai būtinas. Aš žinau, kad šiandien komitetas tam nepritarė. Svarbu yra susitarti su komisija, kad būtų abipusis pasitikėjimas su parlamentu tarp komisijos ir parlamento, kad e, komisija galėtų pateikti konfidencialią informaciją labai sudėtingomis temomis, prieš pradedant dėrybas e, ir nebijotų, kad šita informacija būtų paviešinta. Būtent tai tam ir skirta šita nuostata. Žinoma, ir kolega iš komisijos yra visiškai teisus. 14 e, priedas e, darbo tvarkos taisyklių nustato susitarimus, kaip gauti konfidencialią informaciją ir kaip ją tvarkyti tiesa, kad yra tam tikros sąlygos, kurių reikia laikytis. Pavyzdžiui, jūs turite į, e, įvairių būdų, būdų, kaip apriboti prieigą prie informacijos. Tai yra trečias punktas, kaip gauti ir tvarkyti konfidencialią informaciją. Tai yra pagrindas mūsų diskusijoms. E, kaip žinote, nauja komisija ir naujas pagrindų susitarimas turėtų būti persidėrėtas su nauja komisija, kai, būtent kaip pradės darbą nauja komisija. Ir aš manau, kad yra viena, viena iš temų, kurią reikia iš naujo apsvarstyti. Ir tai netrukdo jūsų komiteto pirmininkui neformaliai susitarti su atsakingu komisaru pavyzdžiui, e, žuvininkystės arba tarptautinių santykių, komitetas gali neformaliai susitarti su, su komisaru arba su, su komisija, e, pavyzdžiui, e, su, su pane Ašton, su, su, su Morčiu, žuvininkystės klausimais. Ir taip darbas tikrai pagerėtų, nes, nes komisija žinotų, kaip tvarkytis su tais, e, su tais komitetais, kaip perteikti informaciją e, uždarose posėdžiuose. Ir kai aš kalbu apie praktinius sustarimus, aš būtent į tai ir atkreipiu dėmesio. Ačiū Jums, mane pirmininkė. Ačiū, ponia Pasos. Kalbant apie konfidencialumą, aš sutinku, kad reikia tam tikras tam tikro konfidencialumo reikia, kad institucijos viena kita pasitikėtų, tačiau reikia ir skaidrumo, kad piliečiai pasitikėtų institucijomis. Turiu dar vieną klausimą, kuris, man atrodo, yra susijęs su toliau pagal darbo tvarkę numatytais debatais. Kaip jūs ir sakote savo atmintinėje, taryba atėjus laikui paprašys parlamento sutikimo dėl tarptautinių susitarimų. Taigi, kaip suprasti atėjus reikiamam momentui ar laikui. Nėra jokių datų, terminų, pavyzdžiui, kalbant arba keliaivių įrašų, duomenų įrašus, tas sutarimas laikinai galioja jau porą metų. Taigi, apie kokius terminus kalbame ir taip pat turėdama menį, kad, na, pristatydama toliau numatytą temą, noriu pasakyti štai ką. Uh, kaip parlamentas, kuomet parlamentas laukia rašto iš tarybos, kuriame uh, taryba prašo parlamento sutikimo, kaip visa tai atrodo, kalbant apie terminus. Akt. Ačiū pirmininkė. Ne taryba tikriausiai įmasi iniciatyvos. Aš sakiau, specialiai kalbėjau apie tai, kad e, taryba pasiklausė parlamento atėjus reikiamam momentui. Sutartise tiksliai tie term, jokie terminai nenurodyti, tačiau įsigalios Lisabonos sutarčiai taryba privalo, numatyta jai tokia teisinė prievalė, jį privalo atsiklausti parlamento nuomonės paprašyti jo sutikimo. O jeigu, ir, jeigu tokia teisinė prievolė numatyta, vadinasi, taryba turi ją įgyvendinti. Ir yra dar vienas svarbus argumentas. Nors kai kurios iš sutarčių jau taikomos preliminariai, e, aišku, parlamentas, tarkim, nesitikė, kad teks laukti du metus, kol taryba atsiūs tokį raštą. Ir aš manau, kad taryba, na, turėtų paprašyti parlamento sutikimo e, kiek įmanoma sparčiau. Ir komisija turi parengti susitarimo projektą ir taip pat atsižvelgdama į naujos sutarties e, galiojančius e, aktualius straipsnius. Žinau, kad yra problema, ar dėl to, ar komisija gali taip elgtis pagal dabartinės nuostatas ar ne, pagal dabar galiojančius straipsnius. Kaip žinote, dabar dirbanti komisija yra tik tai komisija, kuri rūpinasi e, visais įnamaisiais reikalais ir nesima jokių teisės, teisėkros iniciatyvų. Tačiau kaip, kaip elgtis tais atvejais, kuomet dėrybos jau baigėsi, kaip komisija turėtų elgtis prieš sutarties sudarimą. Ar jai, ar jai reikia įgyvendinti tai, kas jau patvirtinta? Aš nemanau, kad tai yra, nauja politi... kad tai yra na, kažkokia nauja politinė iniciatyva, kurios komisija negalėtų realizuoti atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės. Ačiū Jums už paaiškinimus. Tikiuosi, kad turėsite galimybę, turėsite laiko dar pabūti ir atsakyti klausimus, kurie iškils diskusijų metu. Taigi man džiugu pasveikinti poną Jonathan Fall iš komisijos ir poną Henigą Švedijos, e, kuri pirmininkauja šiuo metu ES vardu. Tikriausiai jūs abu norėsite, padaryti, jūs norėsite abu padaryti trumpas įžangas pagal darbo tvarkę turėtume kalbėti tik apie Swiftą, bet ta pati situacija yra susidariusi ir kalbant apie keliaivių duomenų įrašų sutartį. Jeigu norite kažką dar pasakyti ir apie aktą susitarimą, tai prašome tai pridaryti, nes vėlgi tie patys klausimai keliami ir aktą sutarties atveju. Ir visą tai susijęs su ką tik aptartu klausimu, tai yra, kada galėtumėme per kiek laiko parlamentas e, turi sulaukti rašto dėl sutikimo davimo. Taigi, prašau. Ačiū, labas rytas. Ir e, laimingos Lisabonos jums visiems. Na, jau, an, jau, jau įgalioja jau antrą dieną. Tačiau dar neturime atsakymų į visus klausimus. Bet džiaugiamės tuo, kad į tuos klausimus jau dabar privalėsime atsakyti ir parlamentas, komisija ir taryba turės dirbti drauge, kad įkvėptų gyvybės naujai sutarčiai. Žinoma, komisija yra pasirengusi glaudžiai dirbti su parlamentu ir teisingumo ir saugumo srityje kurti laisvę saugumo ir teisingumo erdvę, ką mes visi ir esame pasiryžę daryti. Kaip žinote, tai apima tarptaut, daug, tai reiškia, kad ir tarptautiniu mastu ir e, viduje es turėsime daug nuveikti. Komisijai tai yra ypač sudėtingas laikotarpis nes kaip kolega iš e, parlamento teisės tarnybos paminėjo, komisija tik rūpinasi visais einamaisiais reikalais tuo tarpu ir netrukus išgirsite apie e, komis, e, komisijos komisarus kandidatus į teisingumo ir saugumo reikalų komisaro postą. Ir mes, aišku, negalime užbėgti įvykiams už už akių ir bandyti nuspėti, ką konkrečiai tie naujieji komisijos nariai norės daryti ir ką, pavyzdžiui, naujieji du komisijos nariai, kurie dirbs mano srityje, norės jums pasakyti po dviejų savaičių. Aišku, nereikia apsimesti naiviais, e, jau yra vykdomos įvairios programos, yra vykdomi įvairūs projektai. Ir prieš porą dienų taryba priėmė svarbius sprendimus paskutinę Nicos sutarties galiojimo dieną ir na, aišku, tokių sprendimų pasiekmes bus viena iš jūsų diskusijų temų šiandien. Šiandien po pietų komisija patvirtins tą taip vadinamą omnibus komunikatą, kuriame bus išdėstyti patiktas sąrašas visų aktų sprendimų, kurie nebegalios nuo pirmadienio kurie nebegalioja nuo pirmadienio e, vakaro. Ir taip pat ten bus paaiškinta, ką komisija rengėsi daryti, kokių, ne, kokius artimiausius metų, kokius pasiūlymus teiks ir kokius pasiūlymus peržiūrės, kurie dar ne, kurie pavyzdžiui nustojo galioti arba uh, buvo anuliuoti, nustojus galioti, nustojus galioti Nicos sutarčiai. Ir visą šią informaciją pateiksime parlamentui įprastiniais kanalais. Taigi, kalbant apie tuos pasiūlymus, kurie nustojo galioti pagal Nicą, juos pakeis nauji pasiūlymai, netrukus juos pateiksime. Aš atsiprašau, kad man tenka visą tai aiškinti, bet dėja turiu tai daryti negaliu labai tiksliai pasakyti, nes mes nieko nežinome. Nežinome, kada bus paskirta naujoji komisija ir kaip naujoji komisarai norės dirbti. Tai didžia dalimi priklauso nuo jūsų. Ir tuomet komisija ims e, dirbti kitaip, e, įprastai, normaliai. Ir e, tikėkime, taip, tai, tai, tai toks darbas prasidės nuo kitų metų. E, o komisijos tarnybos e, dirba savo ruoštu ir mes rengiamės rekomenduoti naujiesiams komisijoms nariams imtis veiksmų, kai kuriais atvejais imtis labai sparčių veiksmų ir iniciatyvų, pavyzdžiui, e, dėl vaikų ir dėl vaikų išnaudojimo, Ir taip pat dėl, dėl procedūrinių teisų baudžiamosiose bylose. Taigi, mes rengėmės elgtis taip. Ir prieš užbaigdamas norėčiau išsakyti pastabas dėl tos diskusijos, kuri ką tik tai įvyko čia. Be abejo, mes teiksime pasiūlymus tarybai, rekomenduosime tarybai paprašyti parlamento sutikimo pritarimo tarptautinėms sutartims ir padarysime tai, kaip, kai tik tai bus įmanoma, kiek įmanoma greičiau. Aišku, dar, galėsime tai padaryti tik tai, kuomet atsiras nauja komisija ir kai dokumentų tekstai bus išversti, bet nėra jokių priežasčių, dėl kurių mes norėtumėme atidėlioti tokio rašto įteikimą. Ir, na, parlamentas turės duoti savo sutikimą. Darbas šioje srityje turės prasidėti netrukus, kad jūs galėtumėte įnešti savo demokratišką indėlį į šį procesą, pirmininkė, bet negaliu pasakyti tikslių datų, nes tai nėra įmanoma. Bet galite nebejoti tuo, kad komisija neturi jokių ketinimų, jokių planų kažką vilkinti. SWIFT susitarimo atveju, tai jis galios tik 9 mėnesius. Tai reiškia, kad netrukus grįšime, vėl kreipsimės į tarybą, prašysime jos man, dėrybų mandato, dėrėtis dėl naujo susitarimo, kuris bus galutinis, baigtinis. Ir parlamentas dalyvaus derantis dėl šio susitarimo pagal Lisabonos sutartį. O teisės tarnyba, te, teisės tarnybos mm, remsis tos sutarties nuostatomis, taip pat visų dėrybų dėl tarptautinių sustarimo atveju. Ir nebejoju, kad bus progų iškart pradedant dėrybas dėl susitarimų jums išsakyti savo poziciją. Ačiū. Uh, Dabar norėčiau pakviesti tarybos atstovą mums pristatyti būsimą bendradarbiavimą ir papasakoti, kaip jūs įsivaizduojate, e, kaip bus pateikiami prašymai parlamentui dėl pritarimo. Gal galėtumėte mums dar taip pat pasakyti, kas vyksta dėl aktos, e, tai yra prieš e, klastojimą, sutarimo prieš klastojimą. Dėkui pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Pirmiausia, dėl Svifto. E, šis klausimas labai įdomus. Mes, e, pirmininkaujantį valstybę, labai vertiname tai, kad glaudžiai vyko bendradarbiavimas su jūsų komitetu, keičiantis informaciją. Mes šiame komitete esame jau apsilankę, buvom, išgirdome labai e, vertingų klausimų iš jūsų ir tai e, turėjo įtakos daryboms, kurios prasidėjo Liepos mėnesį ir baigėsi tik pirmadienį, lapkričio 30 dieną. E, Ta diena, kai vyko tarybos posėdis ir kai buvo pasirašytas susitarimas. Galiu trumpai jums papasakoti kai ką, nebenoriu kartoti tų dalykų, kuriuos pasakė Džonatas Fordas, komisijos atstovas. E, taigi, Lisabonos sutartis jau galioja, vos pirmą ar antrą dieną, per nelig anksti, labai iš, išsamei jums būtų atsakyti klausimus, kada pateiksime prašymus dėl pritarimo, tik tai galiu jums pasakyti, kad pirmininkaujanti valstybė neketina atidėlioti e, laikinojo starimo perdavimo parlamentui, kad gautų jo pritarimą. Bet reikia visas detalės dar išsamei aptarti. Man regis, kad kitą savaitę jau vyks diskusija kad 36 komiteto sistemoje taryboje dėl E, tolimesnių klausimų susijusių su šio teksto perdavimu parlamentui. Štai pat norėčiau e, pasakyti, e, panašiai kaip Jonathan Ford, kad aš esu linkęs atsargiai žiūrėti dabar į visas detalės dėl to, kaip šis sustarimas bus perduotas parlamentui, bet tai bus padaryta kaip tik įmanoma greičiau. Jūs pirmininkė taip pat pateikite klausimą dėl aktą. Tai yra sustarimas e, nukreiptas dėl kovos su padirbinėjimu, klastotėmis. Jūs klausėte, kaip vyksta darybos. Mes kol kas, bent jau aš negaliu dabar išsamei e, kalbėti apie šias darybas. Tačiau pirmininkaujanti valstybė nori grįžti prie šio klausimo ir suprantu, kad viena iš deramų progų galėtų būti kitą savaitę, gruodžio 7 dieną, ir tada galėtume pakalbėti apie darybas. Taigi tiek. Dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Matau, kad kyla daug rankų, bet dar vieną dalyką norėčiau pasiaiškinti. Jūs sakėte, kad taryba kitą savaitę kalbės apie tai, kaip e, bus paprašyta perduota e, informacija, kad parlamentas paskui duotų pritarimą sustarimams. Ar tai taikoma ir SWIFTui, ir keliaivių duomenų įrašų sustarimui? E, tai taikytina būtų SWIFTui bet niekas neleis, nestrukdys kalbėti ir apie keliaivių duomenų įrašų sustarimą, bet e, aš turėjau galvoje sustarimą dėl SWIFT. Bet aš suprantu, jūs taip pat elgsitės uh, sustarimo apie keliaivių duomenų įrašus atveju, bent jau rekomenduočiau jums tą padaryti. Taigi norėčiau visiems teikti žodį, kurie jo prašė. Pirmasis ponas Alvaro. E, dėkoju ir komisijos ir tarybos atstovams, kad atvyko. Trumpai noriu pasakyti, kad mes supratoma, jog e, parlamentas turi duoti pritarimą. Bet kol kas neaišku, kas mūsų prašys duoti pritarimą taryba ar komisija. Ko, taryba, taip? Gerai. Kitas dalykas laiko grafikas. Man atrodo, čia neturėtų kilti daug sunkumų, nes, kiek žinau, 218 straipsnėje šeštoje dalyje sako, kad e, parlamentas ir taryba gali sutarti dėl tvarkaraščio, per kurį reikia e, duoti pritarimą. Taigi, man atrodo, gal ne aš ir jūs, bet institucijos turi susitarti dėl tvarkaraščio, e, pavyzdžiui, kada mes gausime dokumentą pritarimui ir kaip viskas bus. Tai neturėtų būti labai didelė problema. problema. Bet jeigu parlamentas, tarkime, neduotų pritarimo, man įdomu būtų sužinoti, kaip vyktų naujos darybos. Ar tada būtų bendro sprendimo procedūra taikoma, parlamentas e, dalyvautų visame procese, ar kaip ir tarptautinių sustarimų atveju komisija dėrėtųsi, pavyzdžiui, su JAV ir parlamento vėl būtų paprašyta. Mm E, duoti pritarimą. Skirtingai nuo žuvininkystės komiteto mums netenka to labai dažnai daryti. Dėl e, aktą susitarimo norėčiau, kad paaiškintų arba taryba, arba komisija paaiškintų teisinę situaciją. Mes kol kas girdėjome tik gandus, niekas iš mūsų nematė dar susitarimo teksto pirminio. Bet Ar nėra taip, kad bandoma yra įrašyti nuostatas dėl tam tikros sistemos ir tai būtų panašiai kaip telekomunikacijų paketo atveju, bet paskui viskas buvo išbraukta ir ar tai nepažeistų akį komuniter. Nes jeigu būtų tai įrašyta į sutartį, tai, man atrodo, mes e, pamatytume prieštarą tarp to, kas įrašytas į sustarimą ir tarp teisės aktų, kuriuos priėmėme. Dar keletas žmonių nori pasisakyti, bet ponė Sipol, Henis, Buzutil, ponas Albrecht ar dar kažkas, nes man atrodo, aš pražiūrėjau. Pone Latford, taip pat ponas Brons. Norėčiau paprašyti jūsų kalbėti maždaug tris minutės, kad neviršytume e, laiko numatyto darbui šiandien. E, pone Zibel. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą, kurį uždavė jau ponas Alvaro. Mes būtent išgirdome, kad e, parlamentas uh, yra informuojamas tarybos ir taryba prašo e, pritarimo dėl Svifto susitarimo. Ir aš komisijos pasavą taip supratau, kad e, komisija rekomenduotų parlamentui reko, suteikti pritarimą. Ir mano nuomonė, ar reikia mums e, oficialiai komisijos raginimo, ar tiesiog taryba gali mūsų prašyti. Ar iš tikrųjų e, senoji komisija turi, turi mums tą argumentaciją duoti, ar naujoji, jau čia mums svarbu dėl laiko. Aš e, rytą jau e, e, buvo kalbėta apie SWIFT susitarimą. Aš nenorėčiau iš tikrųjų e, dar kartą pradėti diskusijos dėl SWIFT susitarimo. Tačiau mes iškelime abejonės, kad dabartinėje procedūroje parlamentas gali sakyti tik tai taip arba ne. Ir netgi išgirdome tokį savoką, kai mes esame giliotina. Aš e, manau, kad čia yra labai nesmagi situacija parlamentui. Tačiau aš norėčiau aiškiai pasakyti, mes galime išvengti tos situacijos. Mes jau ilgą laiką žinome, kad Lisabonos sutartis šį mėnesį įsigaliojo, tai reikėjo prieš tai, turint šiek tiek geros, gerų norų, aš čia samoningai sakau ir kartoju, kad visos institucijos turėtų uh, bendradarbiauti ir galėjo kai kurios institucijos pastaraisiais mėnesiais įtraukti parlamentą į bendradarbiavimą, į procedūras ir buvo galima atsisakyti, tai yra išvengti to, kad šitas sustarimas būtų pasirašytas prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai. Ir dab, tada parlamentas e, turėtų ne tik galimybę pasakyti taip ar ne, o galėtų užduoti konkrečius klausimus ir aiškiai pasakyti savo nuomonę. Mes praeitie taip pat susidurėme su konfidencialumo problemomis, iš tikrųjų mes buvome informuojami nepakankamai ir būtų labai gerai, jeigu mes išsiaiškintume viską išsamei, kol, kol dar nepriėmėme pagrindinio sprendimo. Ir mane labai džiugintų, kad iš tikrųjų mes būtumėme tinkamiau procedūras įvykdę ir tikiuosi, kad ateityje veiksime geriau. Um, yeah, uh... Labai ačiū ne dėl procedūros pritarimo, ar pritarimo, bet dėl SWIFT sustarimo turinio. Aš norėčiau paprašyti Jonathan uh, Ford papasakoti apie abipusiškumo principą. Aš bandžiau suprasti jį, bet man atrodo, čia atrodo viskas kaip farsas, jeigu pasižiūrėsime į tarybos patvirtintą tekstą. Galiausiai, jeigu mes leisime JAV valdžios institucijoms naudotis mūsų duomenimis, tai tada e, jie gal mums duotų tam tikras informacinės nuorodas mm, už tai. Ankstesnėse diskusijose mes bandome nekalbėti apie anti, savo antiteroristinę politiką, nes neturime tokios politikos ar strategijos. Uh, ES mastu. Taigi, tokiu atveju tas e, abipusiškumo principas ir neturi jokios prasmės. Ta patvirtino kai kurie tarybos nariai ir man už tai kelia labai didelį susirūpinimą tai, kad šis pasiūlymas bandomas prastumti e, prisidengiant abipusiškumo vėliavą. Toliau e, Mes rugsėjai esame patvirtinę rezoliuciją dėl kompetentingų institucijų. Kokias e, mes turėsime galės, ar kompetentinga institucija, ar kokia kita institucija. Sustarimo projekte kalbame, kad Jeigu dėl techninių priežasčių neįmanoma nustatyti konkrečių prašomų duomenų, tai kompetentingai institucijai perdodami visi duomenys. Taigi apie kokią instituciją kalbama tame sustarimo projekte. Ponas Buzutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog pirmininkaujantį valstybę yra padariusi pranešimą Ir e, sakoma, jog labai džiaugiasi pirmininkaujantį valstybę bendradarbiavimu su parlamentu. Bet aš nesu visiškai patenkintas tuo, kaip pirmininkaujantį valstybę visą šį reikalą sprendė. Pirmadienį buvo priimtas sprendimas ir dabar noriu paminėti laišką, kurį parlamento pirmininkas vos praeitą savaitę, lapkričio 26-ąją, e, parašė tarybai, pirmininkaujančiai valstybei ir ten aiškiai paprašė šį klausimą išbraukti iš šios savaitės ministrų tarybos darbuotvarkės. To buvo paprašyta, kadangi mes visi žinojome, jog įsigalios naujoji sutartis ir todėl norėjome teigiamo atsako iš tarybos jau vien dėl to, kad e, būtų pasiūstas signalas, kad E, naujoji sutartis padarys politinį skirtumą ir kad e, vyks lojalus bendra, bendradarbiavimas, ko mes galime tikėtis. Bet e, po poros dienų ponas Buzekas gavo visišką savo prašymą atmetimą. Taigi norėčiau pasiaiškinti, kokia yra tarybos pozicija šiuo atžvilgiu. Taip pat manau, kad Šį klausimą reikia spręsti aukštesniu negu šio komiteto lygmeniu, nes tai tapo tarp institucinių dalykų ir e, mūsų institucijos vadovo prašymą taryba atmetė būtent tą dieną, kai buvo tikimasi, kad įsigalios naujoji sutartis. Iš tikrųjų, vos e, likus kelioms valandos prieš e, šiai sutarčiai įsigaliojant, taryba visiškai neatsižvelgė į parlamento prašymą, o dabar tarybos atstovas sako, štai kaip viskas yra, arba priimkit viską, arba atsisakykit. Taigi, ką mes turime daryti šiame etape? Ar mes e, turime. E, tik tai laukti to, kas bus. Parlamentas turės prisimti tam tikrą atsakomybę ir pasinaudoti e, savo galiomis numatytomis sutarti, sutartyje ir neturėtų vengti to dalyko. Bet tai yra problema e, savaime nesusijusi su susitarimo turiniu, aš prie jo vėliau pereisiu, bet tai yra klausimas, kuris išryškina rimtas tarp institucinio bendradarbiavimo uh, problemas. Ir aš norėčiau, kad čia būtų paaiškinta dabar dėl turinio. Ir jeigu galima, aš e, adresuočiau savo klausimą teisės tarnybai. Atrodo, jų atstovas dar tebėra čia. Pirmiausia, dėl, dėl turinio. Iš tikrųjų, ar Europos parlamento surūpinimas išreikštas mūsų rezoliucijoje atsispindi susitarimo turinyje. Kokiu mastu jis atsispindi? Man regis, parlamentas turėtų labai deramai išanalizuoti šį klausimą prieš pasakydamas, prieš perinant prie klausimo, ar reikia pasakyti taip ar ne. Bet mes turime pasižiūrėti, ar buvo atsižvelgta į mūsų išreikštą susirūpinimą. O dabar konkrečiai teisės tarnybos noriu paklausti to, kas bus, jeigu mes pasakysime ne, kokios bus pasiekmes, e, ar bus e, laikomasi laikino susitarimo ir kokia apsauga piliečių atžvilgių galios, jeigu e, nebegalios laikinosios nuostatos. Man e, ypač rūpi, kas bus, jeigu mes turėtume pasakyti ne. Mes turime žinoti, kokios bus pasiekmes bet kokio sprendimo, kurį galėtume priimti. Dar vienas dalykas, ar Belgijos susitarimas kokiu nors būdu galios ir kaip tai galėtų turėti įtakos visiems ES piliečiams e, dėl SWIFT sandorių. Dar vienas dalykas. Jeigu nebus bet ko, jokio susitarimo, įskaitant laikiną susitarimą, tai koks apsaugos lygmuo bus užtikrintas piliečiams šioje srityje. Kalbu apie SWIFT sandorius. Pone Busutil, jūs sakote, kad mes e, esame. E, institucija, kurią kai daug kas e, pavadino giliotina, tai gal e, nereikėtų, kad taryba labai išsivestų mūsų. Pone Albrecht. Iš tikrųjų, aš norėčiau gal švelniai pasakyti, nesu patenkintas tuo bendradarbiavimu su, su taryba ir su pirmininkaujančia šalimi, kalbant apie SWIFT susitarimą ir kitose srityse. Iš tikrųjų, mane truputį liūdina tai, kas įvyka Tai tas įvyko pirmadienį. Ir kitose srityse, taip pat e, kalbant apie Europolą, e, e, kur mes, didžioji dauguma, 90 procentų, pavyzdžiui, parlamentų narių prašėme atsakymą, tačiau mes negavome jokio atsakymo, su mumis nebuvo tariamasi. Ir mūsų pakeitimai iš tikrųjų buvo atmesti būtent ir priimti sprendimai prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai, likus kelioms valandoms iki jos įsigaliojimo. Jos taip netaip įsivaizduoju bendradarbiavimą su parlamentu. Aš manau, kad abipusio pasitikėjimo dvasia turėtų vykti bendradarbiavimas. Jeigu nėra pasitikėjimo parlamento darbo, tai nėra ir skaidrumo. Taip pat aš negaliu pasitikėti tarybos darbu, derantis E, dėl sustarimų. Ir taip pat e, komisija negaliu pasitikėti. Ir tai yra didžiausia problema. Mes turime sukurti abipusį pasitikėjimą kai kuriuose procedūrose, kur mes galime pasakyti, gerai, šioje struktūroje mes suteiksime įgaliojimus tam tikrą instituciją, o aktą atveju, aš manau, kad tai nėra demokratinis darbas. Tai iš tikrųjų tai yra slapti teisės aktai, kurie neprimtini demokratinėje valstybėje ir sistemoje. E, mes žinome, kad yra kažkoks toks dalykas kaip aktą ir mes tiesiog pasikalbėkime apie tai, pasitarkime, mes turime būti įtraukti į šį darbą, kaip Lisabonos sutartis sako, mes turime būti visos, visose etapuose procedūros įtraukti į šį bendradarbiavimą. O tas pats ir su SWIFTu. Yra tam tikri priedai, kuriuose kalbama apie kažką, aš nežinau apie ką, pavyzdžiui, apie finansinius duomenis, ar jie, finansiniai duomenys įtraukiami ar ne, ar yra įtraukiami duomenys apie lėšų dydį. Aš šito nežinau. Tai yra keli dalykai teisės aktuose, į kuriuos turi reaguoti parlamentas ir gali netgi e, uždrausti juos taikyti. Ponės Bronksai. Kalbėtojas kalbam be mikrofono. Aš nenorėčiau grįžti per daug į buvusias diskusijas, tačiau aš norėčiau e, pasikalbėti apie pirmininkaujančios šalis ir e, komisijos vaidmenį šioje diskusijoje. Aš, aš a, e, manau, kad taikinimo, pavyzdžiui, komitetas nepadėtų mums bendradarbiaujant šiuose srityse. Tai iš tikrųjų naujų parlamento narių naivus noras. Mes a, manome, kad, kad iš tikrųjų direkty, e, tai atsiprašau, dėrybos turi būti slaptos, konfidencialios, būtent nes e, kalbama tam tikromis jautriomis temomis. Kitas dalykas, jūs, e, ponė pirmininkė, paklausėte teisės tarnybos apie opt-out išlygos ateitį. Jeigu aš supratau teisės tarnybą teisingai, jie pasakė, kad negali komentuoti šios galimybės. Aš nežinau, ar komisijos e, pirmininkaujančios šalies ir komisijos atstovai gal galėtų e, pakomentuoti šitą opt-out išlygą. Ačiū, pane Bronsai, pane Viržai. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau e, darbo tvarkos taisyklių punktą paminėti. Iš tikrųjų, Lisabono sutartis dabar įsigaliojo ir, ir tarp mūsų buvo narių, kurie prieštaravo Lisabono sutarčiai. Ir aš norėčiau paklausti, kiek mes dabar čia džiaugsimės tą Lisabono sutartimi. Kai kurie iš tikrųjų nepritarė Lisabono sutarčiai. Jūs žinote, kad ir e, visuomenė E, vertina skirtingai Lisabono sutartį ir šitas triumfas iš tikrųjų net neša jokios naudos. Aš čia kalbu apie savo šalį. Aš manau, kad e, pareigūnai iš tikrųjų neturėtų reikšti jokios nuomonės dėl sutarties, neturėtų reikšti savo pozicijos ir sakyti, kad čia mes sveikiname tokį ir tokį sprendimą. Ir e, mūsų frakcijoje čia svarstama, kiek ilgai truks šitas triumfas. E, iš tikrųjų, aš džiaugiuosi, kad Lisabono sutartimi yra sustiprintos parlamento e, e, galios. Tačiau tai, ką aš matau čia dabar, tai yra blogas ženklas ateičiai. Aš esu demokratė ir aš manau, kad šita trivalystė, kuri dabar yra įtvirtinta, turi egzistuoti tik tokiu atveju, jeigu iš tikrųjų jos bendradarbiauja tos trys galios ir turėtų pasitikėti jomis Europos piliečiai. Dabar dėl svifto sustarimo. Pagrindinės priežastis, dėl kurių parlamentas išreiškė savo nuomonę, ir čia aš manau visi sutarime, mes norime apsaugoti savo piliečius. Tos išlygos, kurias mes paskelbėme, yra bejonės, yra susijusios su tuo, kad piliečiai gali būti traktuojami nevienodai. Vadinasi, nesvarbu, ar jie bus Junktinėse Amerikos valstijose, ar Europos Sąjungoje, e, jie bus vertinami nevienodai. Iš tikrųjų, terorizmo finansavimo sekimo sistemos mums e, nepakaks. Mes ją taikydami turėtume e, atsižvelgti ir į pagrindinės teisės ir laisvės. O to mums iki šiol nepavyko. Aš pritarsiu ponui Busuliui ir ponui Albrechtui, kad mes galime tik apgailestauti, kaip paniekinamai elgesi su mumis taryba, kalbant apie Europolą ir Swiftą. Mes iš tikrųjų laukiame informacijos, laukiame kažkokio ženklo iš, iš tarybos, tačiau taryba iš tikrųjų nepriemė nei vieno mūsų pasiūlymo, nei vieno pakeitimo. Ir dėl to aš labai apgailestauju. Dabar dėl konfidencialumo klausimo. Žinoma, bandoma išlaikyti konfidencialumą kai kuriais atvejais, todėl kyla klausimas, kaski yra ten tokio slapto, kad taip bandoma slėpti nuo mūsų informaciją. Ar čia galbūt e, sąmokslo kažkoks pavojus kyla parlamente? Manau, kad taip neturėtų būti grindžiamas mūsų bendradarbiavimas. Aš kalbu e, daugelio žmonių šio salėje vardu. Iš tikrųjų, nėra jokios priežasties triumfuoti, tačiau visi sutiktumėt, kad iš tikrųjų tai yra žingsnis į priekį, kad skaidrumas būtų užtikrintas, kad e, piliečiai galėtų didesnę įtaką daryti ES, būtent per Lisabono sutartį. Yra ir kitų e, gerų dalykų, kurie įsigalioja. Aš tikrųjų E, pastarais mėnesiais mes pastebėjome, kaip būtina pereiti į kitą lygį. E, todėl mes vertiname e, savo nusutartį, ponė Fosai. Ačiū. Pirmiausia, aš, aš nematau, kad mūsų atstovai iš kitų Europos institucijų triumfuotų, jie iš tikrųjų greičiau griežia dantimis jie e, elgėsi taip, tarsi e, Liepos, atsiprašau, lapkričio 30 dieną nežinotų, kad gruodžio 1 dieną įsigalios Lisabonos e, sutartis. Mūsų kaltė tikriausiai yra, kad mes jų neinformavome, kad gruodžio 1 dieną įsigalios Lisabono sutartis, nes Čekija visai nesiniai ratifikavo Lisabono sutartį ir kelias valandas prieš e, šios sutarties ratifikavimą. Mes sprendėme dar kitas teisinės problemas, buvo kiti teisės aktai. Ir būtų e, labai malonu, jeigu jūs atsižvelgtumėte tai, kad mes turime dabar kitokias faktinės aplinkybės, negu tai buvo lakryčio 30 dieną. Galbūt jūs tai pamirštate. Ir kai kurie svarbus dalykai, kurie gali būti susiję su mumis, pavyzdžiui, aptariant e, biudžetą, ir jos būtų atsižvelgta. Galbūt e, e, tarp žinybiniam sustarimui būtų labai svarbu surasti tam tikrų sprendimų, kaip toliau vystysis Europos Sąjunga. Dabar e, aš norėčiau emociškai ir instituciškai išskirti šį klausimą, kalbant apie Lisabono sutarties sutartį, dabar kaip parlamentas reaguoja į, į darybinę situaciją, jis pritarė arba ne, kaip jisai įtakos tarptautinių sutarčių sudarimą. Procedūra yra vienas dalykas, tačiau klausimas yra tas, ką, kas atsitiks, jeigu mes atmesime, jeigu nepritarsime darybiniai, darybiniai pozicijai ir sutarčiai. Ar mes nesudursime tokioje situacijoje, kuri bus blogesnė negu esame dabar. Kaip atrodys tada teisinė situacija, ypač atsižvelgiant į piliečių poreikius? Kiti klausimai yra tokie, arba ar mes ar mes norime sukurti tam tikrą terorizmų finansavimo sekimo sistemą, programą tokią sukurti ES. Ir kaip galime užtikrinti, kad e, ta informacija, kurią gauna Junktinės Amerikos valstijos, būtų pateikta mums, kad mes galėtume apdoroti ir reaguoti į tokią situaciją. Ačiū, ponė Fosai. Aš manau, kad e, jeigu Svifto e, sustarimo bus atmestas, iš tikrųjų jo nebebus, tai ir nebebus jokio pagrindo keistis informaciją, ponė Davaris. Ačiū. Aš norėčiau pradėti nuo procedūros, e, nuo turinio ir nuo politinio klausimo. Bet kokiu atveju mes e, dar svarstysime šį klausimą 9 mėnesius. Ir mes žinome apie šio, e, šio klausimo kontekstą. Čia e, taryba ir komisija mus jau supažindino ir mes po 9 mėnesių jau imsimės darbo. Taigi, kas atsitiks, pavyzdžiui, su tais duomenimis, kurie buvo surinkti per tuos 9 mėnesius? Susitarimas sako, kad duomenys užšifruoti, turi būti saugomi 9 mėnesius. Būtent jeigu institucijoms reikės e, pasinaudotais duomenimis, pavyzdžiui, užpuolus teroristams. Jeigu duomenys e, e, per tuos 9 mėnesius surinkti bus laikomi 5, 5 metus, tada Ar laikysime jas tol, kol, pavyzdžiui, Sara Peilin taps e, e, valstybės vadovė? Taigi, ar mes turime rinkti juos, ar mes turime trinti juos. A, e, taigi, kokia prasme dabar juos laikyti? O dabar, e, kalbant e, apie turinio klausimus. Ar mes galim pasitikėti, tai tikliau, ar galim pasitikėti, kad tos institucijos laikys tos duomenys penkerius metus? praktinis dalykas. Mes nepradėsime darbą, jeigu mes e, per devynis mėnesius sutarsime dėl šito sutarimo. Ar per ilgesnį laikotarpį. Nes institu, institucijos jau taiko praktiką, jos taikys toliau savo nustatytą praktiką. Ar po devynių mėnesių jos e, toliau laikys tos praktikos, ar pakeis ją, tai neaišku. Uh, ir e, mes po devinių mėnesių persitarsime su JAV administracija tuo pagrindu, kuris jau egzistuoja. Tai yra dėl to, dėl to klausimo, kuris jau yra išspręstas. Ar mes e, pagal laikinasias nuostatas sudarysime naują susitarimą ir e, pakeisime tik tai nesminis elementus? Man kyla didžiausių abejonių dėl to, kad e, parlamentas yra neįspėjamas ir negauna tinkamas informacijos. Nesvarbu, ar mes turime e, Lisabonos e, sutartį ar ne, tačiau mes negauname jokių įspėjimų jau ilgą laiką. Ir e, e parlamentas gali nuspręsti pasinaudoti savo funkciją kaip giliotina sutikti arba nesu, nesutikti tiek procedūriniais, tiek instituciniais klausimais. Vien tik dėl to, kad negauna pakankamai informacijos. Kaip uh, uh, panė Žinin kalbėjo apie mūsų abipusiškumą su Junktinio Amerikos valstybių administracija, tiek mūsų bendradarbiavimą, kyla rizikas, kyla rizika, kad kongresas, pavyzdžiui, nepritars susitarimui Nes mes e, turime atsižvelgti į tai, kai deramės su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Ačiū. Ačiū, net jei kalbame apie giljotiną, reiktų priminti, kad mirties bausmė Europoje yra panaikinta, tikiuosi, kad komisija tarybai dėl to palengvėjo. Ponas Alvaro vėl prašo žodžio, bet mes vėluojame nors gal tai ir nėra blogai, nes diskusijos tikrai svarbios. Prašyčiau apsiriboti kolegų klausimais, ne, nedėstyti pareiškimo. Aš pamiršau vieną dalyką. Kada gauname tą raštą, kurį, pra, kuriame prašoma mūsų sutikimo? O kada mes gausime visus dokumentus apie Swift, SEPA? tai yra gana slapti dokumentai. O kada gausime tuos dokumentus, kurie yra priskirti slaptų dokumentų kategorijai, kurie, pavyzdžiui, yra paketo dalis, bet kurie galbūt nefiguruoja susitarime? Pone Sipul. Ja, Ačiū, tik tai pastaba dėl mano klausimo. Aš manau, kad mes kaip parlamentas turėtume užbaigti šį diskusiją. Mes iš tikrųjų turime kalbėti ne tik apie SWIFTą, bet ir apie piliečių saugumą. Ir iš tikrųjų sudėlioti viską iš eilės pagal prioritetus. Mes. Dėl to aš norėčiau užduoti klausimą, nes nuolat diskutuojama, kas atsitiks, jeigu parlamentas pasakys ne. Ar kada nors komisija arba teisė tarnyba įvertino, kokiu mastu kova su terorizmu yra apibrėžiama kitais susitarimais ir, ir e, kitais teisės aktais. Ir jeigu mums nepateikimi kokie nors įrodymai, kad šitas sustarimas arba šita e, procedūra, kurią vykdo Junktinės Amerikos valstijos jau ilgus metus, iš tikrųjų yra efektyvi. Ačiū kolegos už tiek daug klausimų ir, ir e, pastabų. Gal kas nors norėtų pirmas atsakyti? Uh, Ačiū. Pone pirmininkė. Užduota daugybė aktualių klausimų ir bandysiu atsakyti kiek įmanoma daugiau iš jų ir tikiuosi, kad komisija papildys mane, jei aš ką nors pamiršiu ar praleisiu. Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog ir Būtent taip aš supratau teisės tarnybos atstovo pasisakymą, kurį girdėjome šiandien. Nebūtų buvęs skirtumo, kalbant apie parlamento įtaką, tarp to, ar susitarimas būtų pasirašytas lapkričio 30 ar gruodžio 1 dieną ar kažkokią kitą dieną. Bet kokiu atveju parlamentas duoda savo sutikimą arba jo neduoda. Ir tuo požiūriu tie raštai, kurie išsiunčiami ar buvo išsiusti, ypač čia turiuomenį pirmininko Buzeko raštą mano šalies pirm... premjerui ir mano vadovo atsakymą. Taigi, teisinė padėtis, juridinė padėtis buvo apibūdinta tame rašte. Ir pirmininkaujančios valstybės nuomonė, iš parlamento nebuvo atimtos jokios teisės, kaip buvo išdėstyta Buzeko, pono Buzeko laiške. O ilgainiui parlamentas tikriausiai duos savo sutikimą. Beje, mano premjero laiškas, lai, lai, laiškė skirtame parlamentui, taip pat akcentuojama, kokia svarbi ir vertinga yra programa, ką tai duoda Europos Sąjungai. Ir tai iliustruoja ir tas faktas, kad mandatui taryba pritarė vienbalsiai. Ir susitarimui taip pat taryboje buvo pritarta vienbalsiai. Ir kaip žinote, dabar jau įsigaliojo kitokia sprendimų prieimimo procedūra pagal Lisabono sutartį. Ar galiu įsiterpti? Vienbalsiai, ar tai reiškia, ar ta, apima ir tas keturias valstybės narės, kurios susilaikė? Iš tikrųjų, vienbalsiškumas techninių, teisinių požiūrių yra, arba galima balsuoti už, arba susilaikyti ir tai todėl sprendimas buvo priimtas vienbalsiai. Dėl turinio. TFTP sutartis, e, darbas jos klausimų vyksta jau nuo 2001 metų. Galiu priminti tai, ką esame jau sakę šiame komitete arba susitikimuose su atskirais komiteto nariais. Šitą FTP programą vykdoma jau nuo 2001 metų ir jos apreptis nesikeičia. Šiame susitarime ne, ne, neatsiranda daugiau duomenų, nekalbame ne apie kitokius duomenis, pavyzdžiui, SEPA duomenis, jų niekada, ne, jų niekada nebuvo prašyta, jie niekada nebuvo siusti ir jie neįtraukti ir šį susijęjantį susitarimą. Nemanau, kad jie bus įtraukti ateityje. Fin. Fin srities informacija, tačiau finansinė informacija, jos prašoma šiame susitarime. Bet, visa, bet šis susitarimas visada apėmė tokią, tokią informaciją ir tas to, to, tokia bus ir laikino susitarimo apreptis ir būsimo, būsimojo ateities susitarimo apreptis. Duomenų apsauga, duomenų apsauga pagerėjo, kalbu apie garantiją, garantijas, apie teisų, pažeistų teisų atstatymo procedūrą, apie abibusiškumo principą. Galbūt Švedija turėjo, galėjo dėrėtis geriau, galbūt mes neužsitikrinome na, visiško abipusiškumo, gal galėjome uh, pasiekti, užsitikrinti daugiau garantijų, bet, na, gal Švedija turėtų pasikuklinti šiuo atveju, bet tik noriu pasakyti, kad lyginant su ankstesnė sutartimi, dabartinė iš ties yra žingsnis priekin. Ir užtikrinama geresnė ES piliečių situacija, o tai visada ir buvo mūsų tikslas. Toliau dėl ES TFTP programos kūrimo. Kiek žinau, tai nenumatoma artimiausioje ateityje. Komisija yra pareiškusi, kad artimiausiame jos darbų sąraše nėra tokio punkto. Bet parlamentas apie tai kalbėjo, aš girdėjau oficialių pasisakymų parlamento vardu, kad reikia naujos TFTP. Kaip mes kaip baigianti savo pirmininkavimą valstybė galime sakyti, kad tai yra tikrai neblogas pasiūlymas, bet jį turės toliau nagrinėti komisija, parlamentas ir taryba. Dėl dėl konfidencialumo dabar ir pasitikėjimo. Aš tik pakartosiu tai, kas jau buvo pasakyta. Konfidencialūs dokumentai bus perdodami parlamentui ir aišku, visa, na, viskas čia susijęs su pasitikėjimu. Dėl aktą dokumentų paketo. Pone Alvaro, jūs sakėte, kad niekas dar nėra matęs to dokumento teksto ir kad tai jūs neramina. Aš jau sakiau, kad aš asmeniškai nieko negaliu pasakyti šiandien dėl to dokumento. Dėrybos dėl aktą susitarimo yra galbūt atsargesnis ir niekas nepaviešino to dokumento. Kaip žinote, ponia Alvaro, mūsų dokumentas, tas sutartis, dėl kurios mes dėrėjomės, buvo paviešinta. Dėja, aš to nekomentuosiu, be, be mūsų ketinimo. Dėl Europolo, ponia Albrechtai, jūs klausėte dėl Svifto ir Europolo. Iš tikrųjų, taryba priemė sprendimus, įgyvendinimo sprendimus ir pirmininkė, jums leidus, aš trumpai pristatysiu Europolo padėtį iš tikrųjų buvo priminti tie sprendimai dėl įgyvendinimo. Taryba tokius sprendimus priėmė. Ir tai buvo priemonė reikalinga, kad užtikrintume naujojo, naujos Europolo agentūros veiklą nuo sausio pirmos dienos. Bet tie sprendimai nebūtų buvę priimti, Tuomet nuo sausio pirmos dienos Europolo veikloje būtų iškilę rimtų sunkumų. Ir mes, kaip pirmininkė, pirmininkaujanti valstybė, remiantis tar, darbų su valstybėmis taryboje, supratome, kad tai yra labai svarbi agentūra ir todėl nusprendėme priimti tuos sprendimus, nusprendėme, kad tuos sprendimus priimti būtina. Europolas kaip Europos institucija, jo atžvilgių Europos parlamento vaidmuo yra kitoks nuo šiandien. Europolo darbą reglamentuoja konvencija ir atskirų valstybių narių tai agentūrai daroma įtaka. Ir Švedija yra įsitikinus, kad na, ateityje ta situacija keisis ir, ir bus pagerinta. Pirmininkė, aš galbūt nesakiau visus klausimus, bet nebejoju, kad kolega iš komisijos e, papildys. Ačiū. Ačiū. Taip pat dėkoju už tai, kad taip išsamei pristatėte, bandėte atsakyti klausimus dėl Europolo ar kitų agentūrų. Visi sutinka, kad tai yra labai svarbios agentūros ir kad parlamentas turi būti kažkaip įtrauktas. Bet, ne, bet ateitie tai pasikeis, ponia Fall. Um, before... Ačiū. Prieš atsakydamas į klausimas, galbūt turėčiau šiek tiek priminti istorijos. Kai kas iš mūsų gal pamiršome, kaip pasiekėme tą etapą, kuriame esame dabar. Ta sistema keletą metų veikė slaptai, galbūt ne visi žino. Ta sistema buvo visiškai slapta ir nebuvo jokios domenų apsaugos. Išskyrus e, susitarimą tarp JAV išdo departamento ir SWIFT. Ir be, Belgijos premjerui paprašius po to, kai Belgijos duomenų apsaugos institucijos išreiškė susirūpinimą, tik tuomet komisija pradėjo tuo klausimu domėtis. Ir dabar, remiantis tarybos suteiktų mandatų ir parlamento rugsėjo 17 dieną priimta rezoliucija, mes sudarėme sutartį su visais trūkumais, kurias, kurios pripažino tarybos pirmininkė. Ir, žinoma, kai kuriais atžvilgiais galima buvo siekti kitokio rezultato, bet kaip ten bebūtų, mes pasiek, pasiekėme susitarimo ir teiksime tarybai ir siūlysime tarybai, kad ji prašytų parlamento pritarti tam susitarimui. Ar tai duoda ką nors gero? Manęs e, stebina, kad iš viso toks klausimas keliamas. Ža Žorž Bružie pristatė šiam parlamentui E, vis, visų, visas išvadas. Jeigu norite uždaro posėdžio, siūlau pasikalbėti su valstybių narių pareigūnais atsakingais už kovą su terorizmu. Komisija neturi prerogatyvų šioje srityje, o valstybės narės turi tokias agentūras ir tos agentūros dirbo tam, kad užtikrintų mūsų, jūsų, jūsų apygardų saugumą remdamos informaciją, kurią teikia TFTP programa. Ar ta sistema naudinga? Taip, ji naudinga ir mes siūlome ją, jos galiojimą pratesti. Mes niekada neslėpėme nuo parlamento, kad iki metų pabaigos mums reikės sudaryti susitarimą dėl SWIFT sprendimo perkelti duomenis. Kalbant apie Lisabonos sutarties įsigaliojimo datą mes tikrai neturėjome ketinimų kažkaip apgauti parlamentą. Rugsėjo 7, remiantis rugsėjo 17 dienos rezoliuciją mes supratome, kad jūs suprantate, kokia yra sutartis ir kad tai bus trumpalaikė sutartis ir kad būtent to reikia tikėtis. Iš esmės dabar ta sutartis galios tik 9 mėnesius. 3 mėnesiais, trum, 3 mėnesiais trumpiau nei buvo manyta anksčiau. Taigi, prašau negalvoti, kad kažkas sąmoningai ar dėl aplaidumo bandė apgauti parlamentą. Mes dirbome visiškai skaidriai. Antras dalykas, kas atsiks tuo atveju, jais neduosite susi, savo sutikimo. Pažiūrėsime, bet aišku, tuomet susitarimas negalios. Kas nukentės? Mano nuomonė, atsižvelgianti viską su visa pagarba, man atrodo, kad Europos piliečių saugumo situacija pablogės, taip pat nukentės duomenų apsauga, nes manau, kad amerikiečiai vis tiek ras būdų, kaip rinkti informaciją apie kai kuriuos ES plėčius be jokių apsaugos garantijų, dėl kurių susidėrėjome tame susitarime. Kiek tai truks, niekas nežino. Mes tikimės, kad netrukus gal atsiras naujas susitarimas, galbūt geresnis, galbūt geresni dėrybininkai dėl jo dėrėsis. Ir atsakinga bus komisija ir aš tikrai nenoriu pasakyti, kad mes dirbame geriau nei Švedija, kuri pirmininkauja ES, bet tikiuosi, kad atsiras naujas susitarimas, jei šis parlamentas pritars. Tačiau pir, tarybos pirmininkė yra teisi su giliotina ar be giliotinos, nebandant užbėgti už akių visiems sudėtingiams susitarimams ir potvarkiams, kurie bus reikalingi parlamentui, tenka vaidmuo teikti toks, dėl tarptautinių sustarimų, teikti pritarimą arba ne. Na, tai šiek tiek formalu, jūs galite sakyti taip arba ne, tai jums suteikia nemažai įtakos, jūs turite teisę gauti visą informaciją, kuri, kuri apsikeičiama darybų proceso metu. Ir dabar atsižvelgiant į tuos visus susitarimus ir tuos, kurie bus ateityje, jūs galėsite duoti arba neduoti savo sutikimą ir tai yra didelė atsakomybė ir įtaka. Abipasiškumas. TFTP programo valstybėse narėse nėra. Ir kiek aš žinau, niekas kol kas nesirengia daryti didelių investicijų, kad tokia sistema būtų sukurta. Ar komisija siūlis kurti ES masto TFTP, nežinau. Nauja komisija, nauji komisarai, naujos atsakomybės. Aš abejoju. Nemanau, kad toli nueisime, nueisite taryboje ar parlamente šioje srityje, šiuo klausimu, nes tai yra labai sudėtinga griozdiška ir brangi sistema. Ar tai reiškia, kad mes nemokamai naudojamės JAV sistema, iš esmės tai taip. Mūsų žvalgybos tarnybos, jūsų valstybių žvalgybos tarnybos gauna informacijos nuotrupas iš JAV ir ta informacija paremta ir SWIFT sistemos duomenimis ir mes ir jie jums pasakys, kad ta informacija, kurią gaunam, yra išties nepaprastai svarbi kovoje su terorizmu, yra labai naudinga. Ir, na, abipusiškumas šiuo atveju yra gana asimetriškas. Tačiau mes neturime keliaivių duomenų įrašų sistemos, mes siūlėme tokią kurti, darome pažangą, bet dar jos nėra. Amerikiečiai tokią sistemą turi ir jie teikia informaciją mums Na, vėlgi abipusiškumas čia yra ribotas, bet manau, kad tai atitinka tą mandatą, kurį mums taryba sutikė ir pagal kurį mes dirbame. Toliau duomenų, didelių kiekio duomenų tiekimas. Žinau, kad tas klausimas buvo vertinamas prieštaringai. Kad suvoktumėte, tai reikia suvokti, kaip veikia sistema. SWIFT sistema nežino, neturi asmenų, privačios informacijos apie asmenys, kurie vykdo kažkokias operacijas. Pirmajame etape Junktinių valstijų išdo departamentas TFTP programoje irgi neturi informacijos apie asmenys, tų asmenų privačių duomenų. Taigi, kas vyksta? Junktinės valstijos paprašo m, mm, bl informacijos blokų. Ir tik tai konkretaus tyrimo metu į tą gilinamasi, analizuojamas tas informacijos blokas ir tada bandoma ieškoti detalesnės informacijos, na galbūt ir privačių duomenų apie konkrečius asmenys, bet tik tai apie asmenys, kurie yra susijęs su konkrečiu e, tyrimu. Būtent todėl kalbame apie informacijos blokus, išaldytos informacijos blokus ir tik tai prireikus ta informacija yra detaliai analizuojama. Taigi daugumai iš mūsų duomenys tame informacijos bloke yra skaičiai ir privačių duomenų apie asmenys atskleisti ar ištraukti iš ten neįmanoma. Ir būtent dėl duomenų apsaugos nuostatų ta sistema veikia būtent taip. Mes perdosime šiam parlamentui dokumentus busimų dėrybų e, metu. Taip, mes rengiamės taip daryti. Reikės išsiaiškinti, kaip tai reiks padaryti, nes tai yra tarp institucinių darbo klausimas aukščiausių lygmenių. Kaip konkrečiai tai vyks, tą reikės išsiaiškinti. Ir kai prašysime jūsų sutikimo, mes jums duosime visą informaciją, kuriai jūs teikiate savo sutikimą, pritarimą. Dėl to, kas atsitinka su duomenėmis, kurie jau yra perduoti. Pavyzdžiui, tokiu atveju, kai uh, sutartis nebegaliuoja arba suspenduojama, tai numatyta 14 straipsnio antroje dalyje uh, sustarimo visos duo, visi duomenys perduoti išdo departamentui ir toliau e, nagrinėjami apdorojami pagal e, susitarimą. Ir nuostatos galios e, tam tikrą laiką net ir nustojus galioti pačiam susitarimui. Duomenys, kurie yra perduoti JAV administracijai, bus panaudoti įtraukiant, įskaitant ir ištrinimą informacijos, bus elgiamasi taip, kaip nurodo sutartis, net jei ir nustojus galioti sutarčiai. E, atsakant į Karlo Zipper klausimą dėl e, tam tikro tam tikro principo taikymo, kad mes e, bandome dėl saugumo atiduoti tam tikrus dalykus. Aš žinau, e, kad neverta kalbėti apie tai, kad mes bandome subalansuoti tam tikrus dalykus. Jeigu neužtikriname pagrindinių teisų, tai taip ir nepadarome, ne, nesubalansuojama to dalyko. Bet reikia galvoti apie abu dalykus - užtikrinti atitinkamą apsaugą ir tuo pačiu metu gerbti e, žmogaus teisės. Ta uh, jūs galite duodami pritarimą arba neduodami paskaitę sutartį ir sužinoti, ar yra tie dalykai užtikrinti ar ne. Ar pasteisina tie principai ar ne? Aš norėčiau dar kartą jūsų labai paprašyti e, rimtai pasižiūrėti į teisėje brūgę e, darbą, pasižiūrėti tai, ką daro kiti jau buvo nustatyta, kad tai yra naudinga. Kitokiu atveju mes būsime išvaistę daug laiko, daug politinės energijos e, veltui, bet man atrodo, kad iš tikrųjų mūsų darbas nėra veltui. Ačiū. Dar atrodo, reikia atsakyti į vieną ar du klausimus. Vieną pateikė ponas Buzutil dėl sustarimo su belgais. Ir kitas buvo mano klausimas adresuočiau į komisijai dėl to, ar Europos parlamentas nuo šiol bus informuojamas apie aktą dėrybas. Ir taip pat norėčiau dar pasakyti vieną dalyką. Jeigu bus atmestas SWIFT sustarimas, tai nereiškia, kad amerikiečiai ar kitos šalis nebeturės prieigos prie informacijos. E, tikriausiai ta prieiga tik tai taps sudėtingesnė negu kad anksčiau. Ar kas nors iš jūsų galėtumėt? Prašom, ponia Fau. Dėl aktą. Neturiu konkrečios informacijos. Mano <laughs> brangus gerbiamas padėjėjas toj pat man suteiks jos. It's not my DG, sorry. A, tai ne mano generalinis direktoratas, atsiprašau. Uh, ir aš dabar gavau patikimos informacijos, kad kai bus e, sudarytas sutarimas, jūs gausite informaciją apie e, šį susitarimą. Bet man atrodo, kad e, tai tuo užsijima prekybos generalinis direktoratas, bet jūs gausite vėliau visą informaciją. Atsiprašau, kad taip te atsakiau, bet nesitikėjau. Nilsai ir aš turėčiau dėl Belgijos atsakyti. Tai ir kokia yra kompetentinga institucija. Tai yra teismai, Belgijos teismų sistema. Ir Junktinių valstijų vyriausybė e, prašo suteikti teisinę pagalbą ir klausimai sprendžiami įprastiniu būdu. Aš čia dabar turiu atkalbėti atsargiai, bet jums tikriausiai bus įdomu kai ką sužinoti. Kodėl Belgija? todėl kad SWIFTas yra Belgijoje, bet duomenų bazė e, atspindinti SWIFT transakcijas yra kitoje valstybėje narėje, nelabai toli nuo Belgijos. Tačiau, nors visi žino, aš manau, kuri valstybė narė tai jie, bet jie visuomet e, sako, kad mes neturėtume jos minėti nors tai labai graži šalis. Yra tam tikri susitarimai, kurie sudaryti tarp tų dviejų šalių. Tokiu būdu duomenys, kurių prašo Belgijos teismas pagal e, teisinės pagalbos tarimą su JAV E, perdodami Belgijai šiems tikslams. E, valstybė, kurios pavadinimo neminėsime, yra man gerai pažįstama, kaip, e, taip pat ir poniai Vienės nacionalinių parlamentų atstovų klausimai pateikiami atitinkamos šalies teisingo ministrui Bet atsakydamas į tokius klausimus jis labai griežtai paneigė ir pasakė, kad ta šalis neturi nieko bendro su klausimo turiniu. Aš matau, kad mes labai labai vėluojame, taigi gal galėčiau dar teisės tarnybos trumpai sureaguoti į likusius klausimus. Pone Pasos. E, matau, kad ponas Buzutil protestuoja, visiškai tai suprantu. Sutarimas nebuvo pasirašytas lapkričio 30-ąją. E, jeigu nebūtų pasirašytas, tai parlamento dabar padėtis būtų kita ir jis būtų buvęs e, darybų dalyvis, bent jau būtų buvęs informuotas apie tai, bet jau darybų procesas baigėsi. Jums leidus aš norėčiau atsakyti į, pateikti vieną klausimą komisijos atstovui. Aš ne visiškai suprantau, kas atsitiks su SWIFT susitarimu, ypač atsižvelgiant į tarybos pranešimas spaudai. Lapčio 30 susitarimas buvo pasirašytas, jis laikinai galios nuo kitų metų vasario 1 ir nustos galioti kitų metų spalio 1 dieną nebent bus pasitelta nuostata pagal 14 straipsnį dėl sutarties suspendavimo, sustabdymo ar atšaukimo. Aš nesupratau, kodėl taryba prašo parlamento duoti pritarimą šiam sustarimui. Ne, ponas Fol taip pat sakė, kad komisija vasariui rengia rekomendaciją dėl e, dokumento kitam susitarimui, ilgalaikiam susitarimui. Taigi aš nežinau, kokia yra konkreti situacija dėl šio sutarimo ir parlamentui būtų svarbu žinoti viską. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal aš dar galėčiau kelioms minutėms pasisakyti ir paprašyti Jonathan Fall atsakyti į kitus klausimus. Pirmiausia, dėl laiko. Mes žinojome, kad Lisabono startis pasirašyta prieš dviejus metus ir man visai nekeista uh, išgirsti iš tarybos atstovo, kad bus uh, e, nutarta nutarta dėl tam tikrų procedūrų, kaip taryba prašys Europos parlamento pritarimo bet e, buvo labai daug laiko pasirinkti tam, o ne pradėti tokius aptarinėjimus 36 straipsnio komitete kit, vos kitą savaitę. Ponas Pasos ką tik e, sakė, SWIFT sustarimas įsigalios vasario mėnesį. Iš teisinės perspektyvos nėra jokios prieštaros ar kliūčių jau atsiųsti pasirašytą susitarimą, pasirašytą lapčio 30 Europos parlamentui. Ir tokiu atveju turiu pasakyti Jums, kad atsiranda prievolė, tai ne tik tarpusavo pasitikėjimo klausimas. 218 straipsnis numato, kad Europos parlamentas ir taryba gali skubos e, tvarka susitarti dėl tvarkaraščio skubių situacijų atveju sutarti dėl tvarkaraščio. Ir aš noriu tik pasakyti, kad nėra jokių teisinių kliučių jau dabar atsiųsti sustarimą ir geriausia būtų tą padaryti iki lapkričio pradžios. Būtent atsiųsti prašymą e, parlamentui duoti savo pritarimą. Dėl konfidencialumo mes turime e, pagrindų sustarimą su komisija pasirašę, taip pat turime tarp institucinį sustarimą su taryba dėl konfidencialumo ir didžiausios slaptumo dokumentų. Ir Europos parlamentas bei šis komitetas e, gali, turi teisę gauti konfidencialius ir ypatingai slaptus dokumentus. Dėkuoju šį paaiškinimą. Aš kaip tik e, norėjau apsiriboti uh, E, šiomis pastabomis, nes mes labai vėluojame, bet diskusija yra labai įdomi, ypač apie perinamai laikotarpį. Iš tikrųjų, gruodžio pirma neturėjo būti didžiulis surprizas ir būčiau įsivaizduočiau, kad tiek taryba, tiek komisija buvo jau yra parengę prašymus dėl parlamento pritarimo kaip ką tik sakė teisės departamento atstovai. Tai gal galėtumėte labai trumpai sureaguoti į tai ir patikinti mūsų komitetą, kad mes e, galėsime gauti e, šituos prašymus ir jau greitai. E, kaip aš jau sakiau ir kam pritarė Jonathan Fall, yra tai, kad šis klausimas bus e, parlamentui perduotas kaip galima greičiau, tai atsitiks jau kitą, savai, kitą savaitę, jau vyks diskusija dėl to, kokia tvarka e, tai turėtų būti padaryta ir kokia bus e, procedūra. Parlamentas pats baigs visą procedūrą ir tai, visa tai bus padaryta parlamentui pateikta gana greitai. Dar vienas paskutinis pastebėjimas. Pirmininkaujanti valstybė stengiasi informuoti komitetą, kaip galima išsameu. Kalbu apie visą komitetą ir apie atskirus komiteto narius ir norėčiau jums priminti pakvietimą pietums, kuris buvo atsiųstas jums ir porai kolegų ir mes norime e, pasinaudoti kaip geriau mūsų pirmininkavimu ir aptarti tam tikrus dalykus. Bet būtų gerai pamatyti visą tai e, išdėstę raštu, nes neoficiali informacija pateikta vieno asmens vienam asmeniui nėra tas pats, kas oficiali informacija parlamentui. Mums reikia galimybės matyti visus dokumentus, dėl kurių bus prašoma mūsų pritarimo. Mes turime gauti visą informaciją ir aš siūlyčiau, kad e, mes e, vadovybės šio komiteto parašytume e, tarybai ir paprašytume oficialiai to. Pone Paul. Pirmiausia, aš noriu Jums kai ką paaiškinti. Dabar e, kai kas žiūrint į praeitį atrodo nuostabu, labai gerai. E, lapkričio 30 minutę prieš vidurnaktį kažkas buvo padaryta ir iki tos paskutinės minutės mes nežinome, kad bus pasiektas sutarimas su JAV, darybos nebuvo labai e, lengvos ir tikriausiai jūs žinote, nebuvo visai aišku, ar taryba pritars tekstui, kuris buvo jai pateiktas pirmadienį. Taigi, negalima sakyti, kad mes jau mėnesius, keletą mėnesių žinome, jog taip ir atsitiks. Dabar aš noriu pati, patikinti Jūs, kad padarysime du dalykus. Aš e, manau, kad komisija nesutikras dėl tarybos. E, pasiūlysime tarybai prašyti jūsų pritarimo. Mes pateiksime tokį pasiūlymą tarybai. Tuo pačiu metu pradėsime, kaip galima greičiau, darbą dėl naujo sustarimo, nes šis galios tik devynis mėnesius, jeigu, aišku, jūs e, duosite savo pritarimą jo įsigaliojimui. Taigi mes turime atlikti du dalykus e, paraleliai ir mes taip ir elgsimės. Aš tikiuosi, kad taryba suteiks jums visą informaciją, kurios reikės, kad galėtumėte atlikti savo pareigas – abiejose atskirose procedūrose. Tikriausiai jūs pamatysite beveik vienu kartu prašymą pritarti sustarimui, kuris pasirašytas lapkričio 30 ir taip pat tuo pačiu metu jūs tikriausiai būsite informuoti apie e, taryboje vykstančias procedūras dėl e, mandato komisijai dėrėtis dėl naujo susitarimo o komisija darybininkė e, jūs pagal sutartį informuos pagal e, e, atitinkamą straipsnį, e, informuos, kaip vyksta tarptautinės dėrybos. Jūs sakote, pateiksite pasiūlymą tarybai pradėti procedūrą. Bet pradžioje sakėte, kad komisija kol kas to negali padaryti, kadangi ji dabar baigė savo kadenciją. Ar tiesa, kad taip ir yra, kad iki sausio nieko nebus padaryta? Negaliu Jums aiškiai atsakyti į šį klausimą, nes viskas priklausys nuo teisininkų išvadų, nes jų laukiame. Ir turiu Jūs perspėti, kad jie laikosi labai griežtos pozicijos dėl to, ką komisija gali daryti, e, baigdama savo kadenciją, kitaip tariant, dirbdama laikinai, papildomą dar laiką. Bet aš tikiuosi, kad e, mes e, greitai išgirsime apie tai. Tikiuosi, kad per porą mėnesių, sako pirmininkė, ir manau, kad parlamentas stengsis priimti kaip galima greičiau sprendimą ir taip pat tikiuosi, kad komisija ir taryba supranta, jog e, šis e, klausimas jau nagrinėjamas ne vieną mėnesį ir kad e, mes tikimės, jog dar dirbant dabartiniai komisijai bus galima priimti sprendimą. Dėkuoju Jums už Jūsų laiką. Pone Heningen, labai Jums ačiū, o Jūs komisijos atstovė, aš suprantu, dar pasiliekate. Dar liko du nedideli punktai mūsų darbo tvarkėje. Aš suprantu, kad ponas Fol tuos abu klausimus pristatys. On these, on these points, okay. Ar turite ką pasakyti apie šitas, tai, šitas klausimus? 19 e, ir 20 punktas, tai yra paskutiniai e, punktai e, mūsų darbatvarkė. Ir jeigu išeinate, tai išeikite tyliai, prašau. Okay. Uh, deal... Kolegos, gal iš pradžių panagrinėjame šios klausimus, nes uh, Ponas Falsas buvo paprašytas atsakyti į mūsų klausimus, kuriuos uždavėme vakar. Būtent dėl biudžeto ir dėl uh, patalpų, kurios būtų paskirtos 29 straipsnio darbo grupiai. Ir dabar kalbėsime apie Lisabono sutarties E, poveikį e, teisinėm bendradarbiavimui, e, būdžiamosios bylose ir policijos bendradarbiavimui. Taigi, trumpai dėl pirmo punkto, dėl 29 straipsnio darbo grupė. Ši darbo grupė yra skirta duomenų apsaugos priežiūrai ir ji priklauso, ta prasme, ją koordinuoja mūsų sekretariatas, šita grupė neturi savo atskiro biudžeto, komisija iš tikrųjų nesudaro jokių biudžetų, tai parlamentas tai puikiai žino. Ir mes neskiriame naujų biudžetų. Ir kelius ateinančius metus bus e, e, persvarstami teisės aktai susijęs su duomenų apsauga ir aš tikiuosi, kad mes iš dalies pakeisime 29 straipsnio direktyvą, kuri jau yra pakankamai sena, mes ją paversime šiuo laikiškesnė. Nes dabar trečiasis ramsis išnyko didžiąją dalimi ir mes paskutinę minutę net nelabai galėjome pagalvoti, kaip, kaip galėtume sukurti tokį, tokią priemonę, kuri komersinę pusę padengtų ir e, policijos bendradarbiavimo klausimus duomenų apsaugos rytyje. E, Dabar dėl e, funkcijų 29 straipsnio darbo grupė. Iš tikrųjų, čia joks neatsiprašymas, kad ši grupė neturi savo biudžeto. Tai yra e, nekonsultacinio pabudžio e, grupė, ji prižiūri domenų apsaugą ir mes patvirtiname, kad jinai už, e, atlieka tokį vaidmenį, tačiau jinai ne, neperžengia savo kompetencijos ribų. Ir kaip jau e, atsakiau anksčiau, taip e, buvo iki pirmadienio nakties. Trečiasis ramstis nustato, kad e, tai yra teisėkoros institucija ir dalyvauja teisėkoros procesuose kaip e, teisėkuros institucija mes pažiūrėsime, kokią konkrečią priemonę pasiūlyti, e, kuri galėtų būti iš dalies pakeista direktyva. Ir jeigu mes nefinansuosime šios grupės, tai jie iš tikrųjų išnyktų. Todėl e, aš manau, kad mes pasiūlysime naują teisės aktą šį kartą direktyvą. Kaip jau e, sakiau, daugiausiai išnyks trečiasis ramstis. Tačiau e, Tačiau pa, pa, papildomas ramsis iš tikrųjų išliks labai svarbus, nes Junktinė karalystė Danija ir kai kurios kitos, ir Airija, ir kitos valstybės, jos e, to reikalauja, jos turi tam tikrų išlygų išreikalausios ir e, mūsų e, tikslas yra svarbu aptarti teisminis ir policijos bendradarbiavimas, ar tam reikės atskiro ramščio, nes reikės išskirti šią sritį. Jis yra ypatingos reikšmės šį, šią popietę mes atsiųsime jums komunikatą ir žinoma, mes ruošiamės ilgai Lisabonos sutarties įsigaliojimui ir mes teiksime tam tikrus konkrečius pasiūlymus, kad pakeistume teisę aktus susijusius trečiojo aktu tinkamu laiku Ir tai yra, žinoma, naujosios komisijos užduotis. E, jūs žinote, kad aš e, susitiksiu e, su naujais komisijos nariais, klausimuose susitiksiu su jumis ir tada atsakysiu klausimus dėl šių temų. Ačiū. Ar yra kolegų, kurie norėtų pateikti pastabų ar paklausti? Hmm, jūsų kalba buvo įtikinama. Po šitos kryžminės augnyjas, tai buvo labai rami kala, taip pasakyčiau. Dabar, dabar dėl paramos 29 straipsnių darbo grupė, aš manau ir manau, kad čia vakar mes visi pamanėme, kad juos reikia labiau paremti, nes dabar tai yra tik tai patariamoji grupė, nes jie atlieka svarbų vaidmenį, vaidmenį ir jie, jų valdymas sustiprės pagal naują sutartį. Uh, Ir e, iš tikrųjų nevertėtų ilgai laukti naujos e, duomenų apsaugos struktūros. E, iš tikrųjų, mes esam institucija, kuri lemia biudžetą, mes galime kažką nuspręsti. Ir mes užduosime šios klausimus kandidatams į komisarus per klausimus. Tai yra, policijos, tai yra politikos galimybė kaip mes e, suorganizuosime jų sekretoriteto darbą, kaip perskirtysime lėšas, kad būtų skirtos ir šiai grupiai tos lėšas. Mes klausinėsime, žinoma, e, kandidatų, ar jie paremtų šią darbo grupę. Taigi, aš manau, kolegos, e, kad taip mes užbaigsime savo šiandienos posėdį. Aš norėčiau padėkoti dar kartą ponui Falsui už sugaištą laiką. Dar yra koordinatorių susitikimas, jisai per pietus įvyks. Tačiau dabar baigiu posėdį. Ačiū visiems.